Colleagues, good morning. Labas rytas, kolegos. Pradėkime posėdį. Turiu keletą pranešimų. Pirmiausia, noriu pasveikinti naują narį, poną Sander Lunce, kuris yra kuris pakeičia Džino Van Vertveltą, kuris, kaip žinote, paskirtas Belgijos finansų ministru. Taigi, Sanderis, sveiki. Toliau, patvirtinus 15 metų kalendoriaus projektą spalio 13 dieną, šį patvirtintą posėdžių sąrašą galima rasti komiteto tinklavietėje sprendinėme puslapyje. Toliau, praėjusio koordinatorių posėdžio sprendimai. Pirmiausia, dėl SRM valdybos narių paskirimo. Koordinatoriai nusprendė surenkti klausimus visiems e, valdybos postams, visiems kandidatams e, į tuos postus ir mes pranešime jums apie klausimų datas vėliau. Toliau nominacijos renkti pranešimus. Europos semestro pranešimas paskirtas EPP, komisijos vaidmuo tarptautinių pinigų politikos valdymo institucijų klausimas Alde frakcija. Pranešimas dėl finansinių paslaugų teisės aktų EPP. Ini pranešimas e, dėl investicijų socialistams. O biudžeto įdinimo patvirtinimo nuomonė dėl ESA agentūros renks valdy, biuro nariai. Toliau Paskirimas SGAB ekon koordinatoriai nusprendė surakti klausimus su atrinktais kandidatais į statistikos patariamosios valdybos pirmininko postą, data bus pranešta vėliau. Ir pagaliau e, ekonominės valdysinės atnau, e, žin, informacijos patikimas. Sur, nuspręsta surenkti dialogą su komisijos nariu Moskovisi lapkričio 24 dieną Strasbūre kad būtų galima aptarti valstybių narių biudžetų projektus. Vienas klausimas yra panaikintas. Dabar periname prie septintojo klausimo. Ir čia turime balsuoti E, grįžtu prie praėjus paskutinio pranešimo e komiteto posėdis, kur bus pateiktas e, trumpas pristatymas apie tai, kokias paslaugas teikia intranetas parlamento. Tai yra į, į posėdis ir e, e, posėdis e komitetas. Ačiū pirmininkė, ačiū šią galimybę pristatyti Jums elektroninio posėdžio paslaugas. E-meeting, taip vadinamas aplikaciją, kur pateikiami e, posėdžio dokumentai elektroninė forma. Iš esmės pakeičiami popieriniai dokumentai, kuriuos gaudavote posėdžiams, kuriuos ir toliau gaunate, tačiau e, kadangi yra pateikiama elektroninė versija, tai yra ši versija turi daugiau pranašumų palyginti su popierinė versija. E, pamatysite, kaip veikia e-meeting taikomoji programa ir pamatysite, kuo ji naudinga. Kadangi neturime daug laiko, tiesiai iš karto parink, parodysime prezentaciją ekranuose ir tai pakomentos kolega. Labas rytas. Taigi taikomoji programa yra pagrista interneto e, paslaugomis ir ji nieko instaliuoti nereikia, ji turi veikti kiekvienoje kiekviename kompiuteryje, aš panaudosiu iPad, planšetinį kompiuterį, tačiau ir kitos, kiti kompiuteriai susidoros su šią užduotimi. Taigi mes pirmiausia atidarome Europos parlamento oficialą, oficialią tinklavietę, iki pasbrukšnys į meeting įrašome. Pati taikomoji programa yra naudojama parlamento viduje, įprieinama tik tai darbuotojams, asistentams ir parlamento nariams. Čia reikia e, užsiregistruoti su savo vartotojo vardu. Matote mano vartotojo vardą. Prisijungus iš karto einame į elektroninio posėdžio puslapį. Jis jums leidžia prisijungti prie bet kokio komiteto posėdžio, kuris yra registruotas sistemoje. Pradžioje yra trys pradiniai žingsniai. Kadangi aš naudojuosi be vėlių internetu, tai galima prie viso to prieiti, negalima prieiti už Europos parlamento ribų. Čia, čia aš galiu pakeisti e, sąsojos kalbą, galiu pasirinkti komitetą, pavyzdžiui, aš dabar pasirinku mūsų komitetą e, Sistema dinamiškai pateikia visus aktualius dokumentus darbo tvarkės. E, pagal darbo tvarkę galima grįžti prie ankstesnių posėdžių ir taip toliau. Dešinėje pusėje matome posėdžio darbo tvarkę ir e, matau visą informacija. Visą tai, kas anksčiau būdavo spausdinama, yra elektroninė forma pateikiama, galima atsiversti kiekvieną dokumentą. Pavyzdžiui, darbo atvarkė, pateikiama įvairiomis kalbinėmis versijomis, galiu atsidaryti bet kurią versiją. Ir, aišku, atsiveriant dokumentą, gaunama pati paskutinė dokumento versija. Ji yra parsinčiama lokaliai į tą kompiuterį, kuriuo atidarome dokumentą. Štai e, ta darbo tvarka, kurią aš atsidariau. Aišku, aš galiu atidaryti tą darbo tvarkę ir su kita taikomąją programa. Ir čia aš galiu daryti kitus dalykus. Galiu anotuoti e, dokumentą, galiu papildyti jį komentarais. Ir visa ši informacija paprastai būtų daroma popierioje anksčiau, padaręs, tai aš galiu na, pasidalyti šiuo dokumentu su kolegomis, su savo pastabomis. Tai yra tipiškas e, e-meeting taikomosios programos naudojimas scenarijus. Ir ši programa prieinama bet kada, galima prieiti prie bet kokio posėdžio dokumentų. Trumpai tiek apie e-meeting taikomąją e, programą, o toliau kolega pristatys jums elektroninę komiteto e, taikomosios programos versiją. Labas rytas, trumpai apie elektroninį komitetą, ypač apie naują tinklavietę, kurią mes parengėme deleguotojų aktų tikrinimui. Taigi, prisijungus prie komiteto, matome tokį vaizdą ir puslapio paskai, apačioje yra e, darbalaukis, į kontrabalaukis, taip sakant. Čia reikia prisijungti, nes e, ši vieta prieinama tik tai nariams ir patarėjams. Čia reikia užsiregistruoti su savo vartotojų vardu ir slapta žodžiu. Ir toliau matome tą naują tinklavę deleguotojų ir gyvendinančių priemonių tikrinimui. Čia mes matome keturis dalykus. Pirmiausia, įžanga, įžanginis žodis, paaiškinantis, kam reikalinga ši tinklavietė. Mes šią sistemą parengėme rugsėjo mėnesį ir tikslas yra pateikti čia visą informaciją apie deleguotosius aktus, standartus ir vėliau viskas, ką gauna ekonomikos reikalų komitetas, viskas patalpiname vienoje vietoje. Deja, ši tinklavietė yra pateikiama kol kas tik tai anglų kalba. Antras dalykas, ką čia matome, yra lentelė, kuri rodo, kokie dokumentai yra tvarkomi. Tai yra dokumentai išsintinėti nariams arba darybiniai komandai priklausomai nuo procedūros etapo ir su e, terminais, komentarams, kuriuos norite pateikti komisijai ar priežiūros institucijams. Randame atitinkamą bylą, priemonės tipą, Ir čia galima tuos dokumentus atsiverti. Dešinėje matome elektroninio pašto datą, kada ši priemonė išsintinėtam. Trečia, turime bendros informacijos dešinėje pusėje, ypač ikon komiteto gairias, kaip mes elgiamės su deleguotos įsaktais ir gyvendinimo priemonėmis patvirtintomis koordinatorių. Toliau turime apžvalgos lentelę, kurią rengia sekretariatas. Kita lentelė parengta komisijos tarnybų dėl deleguotojų aktų, kurių galima tikėtis gauti arba kurie jau pateikti. Ir toliau yra bylų e, aplankai dešinėje pusėje. Čia kiekvienas aplankas tas yra skirtas pirmojo lygio tekstui, direktyvai ir reglamentui, kurie numato e, deleguotus aktus arba įgyvendimo priemonės, pavyzdžiui, paimkime e, finansinių priemonių direktyvą. Čia matome dokumentus, kuriuos gavo sekretariatas ir kuriuos jums išsintinėjo nuo to laiko, kai atidaryta ši tinklavietė, pavyzdžiui, ESMA konsultacijos įvykusios rugsėjo pabaigoje. Čia paspaudę raudoną ikoną, gausime, atversime e, dokumentą. Iš esmės tiek. E, šis e, projektas yra dar nebaigtas, aišku, mes jį tobulinsime pagal jūsų komentarus ir norus toliau. Ir jeigu turite klausimų, prašom susisiekti su sekretorietu, mes pasistengsime jums padėti. Ačiū. Ačiū. Congratulations. Very... Ačiū. E, dėkuoju, iš tikrųjų naudinga priemonė ir tikiuosi, kolegos, kad naudositės šią prietaiką, kad sutaupytumėme popieriaus ir dirbtume našiau. Ir dabar septintasis mūsų darbo atvarkės punktas – balsavimas. Pagal uh, darbo tvarkos taisyklės. Balsuojant dėl šio dokumento, parlamentas turi teisę atsisakyti teisės e, per tris mėnesius mm, užginčyti deleguotosios teisės aktą. Mums suteikta galimybė užginčyti labai ribotą teisės aktų kiekį Tai yra e, bankų, gelb, bankų gelbėjimo fondą. Tai yra susijęs su komisijos deleguotojų reglamentu dėl laikinos įnašų dalinių įmokų skirtų bendros pertarkimų valdybos administracinėmis išlaidoms padengti perinamų laikotarpių sistemos. Komisija prašo dėl praktinių sumetimų e, apsispręsti užginčyti šį teisės aktą ir mes turime balsuoti, mes turime priimti rezoliuciją, e, kuriuo siūloma taip ir elgtis, paskui ji bus pristatyta pirmininkų suigoje, po to plenernėme posėdėje ir jeigu per 24 valandas nei vienas parlamento narys ne, nepaprieštaraus, bus balsuojama dėl šio siūlymo e, plenarinėme posėdėje ir po to jis įsigalios. Prašau jūsų parengti, paruošti balsavimo korteles, nes balsuosime elektroniškai. Turime nemažai siūlymų balsuoti dėl atskirų punktų, bet siūlau balsuoti dėl jų visų kartu, nebent kas nors iš jūsų paprieštarautų. Jei, ne, jei sutinkate, galime balsuoti dėl visų vienu įpų. Jei sutinkate, tuomet kas už? Kas prieš? Susilaikę? Pritarta. Dabar patikrinkime, ar veikia balsavimo sistema. Tikriname, ar sistema veikia dviem socdemo, soc, trimis socialdemokratais per daug. Dabar dviem per daug, dabar tik vienu per daug. Reikia, kad būtų tikslus skaičius, nes vienu socdemų nariu yra per daug. Balsuoja per daug. Ar galėtų kuris nors socdemų frakcijos pakaitinis narys ištraukti savo kortelę? Dabar gerai, balsavimas baigtas ir dabar tikras balsavimas. Teikiu balsavimui šį e, siūlymą neužginčyti komisijos e, pasiūlymo dėl reglamento dėl bendrijos e, pertvarkymo valdybos sistemos. Prašau. Rezoliucijai pritarėme. Ačiū visiems. Ir dabar aštuntasis mūsų darbo tvarkės punktas. Jis, šis dokumentas susijęs su mūsų ką tik tai priimtų sprendimu. Ir tai yra struktūrinės priemonės ES kredito įstaigų atsparumui didinti. Bankų struktūrinė reforma. Kaip žinote, komisijos pasiūlymas E, šiuo klausimu buvo pristatytas praėjusios kadencijos pačioje pabaigoje, bet dabar aptarsime šį pasiūlymą su ponu Gunaru Hokmarku, kuris yra pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už man sutiktą galimybę pasidalinti nuomonėmis diskusijoje, e, ką toliau daryti su šiuo teisės aktu. Aš tikiuosi, kad turėsiu galimybę toliau dirbti e, dėl šio dokumento su šešėliniais pranešėjais ir visais komiteto nariais. Yra parengtas darbų planas ir e, projektas, dokumento projektas, tikiuosi, pasirodys gruodžio 18 ir padės jums puikiai praleisti kalėdas. Pradžioje norėčiau pasidalinti kai kuriomis mintimis su jumis. Visų pirma, šia, e, dabar 2014, ne 2009. 2009-aisiais bendryje buvo gilioje krizėje dėl to, kad mm, buvo e, iškraipyta makroekonominė situacija, bet taip pat dėl to, kad stigo daugybės teisės aktų užtikrinančių e, finansinės sistemos stabilumą. Ir tai reikia labai aiškiai pareikšti, nes nuo 2009 iki 2014 mes labai daug padarėme. Kad ir kaip tai bevertintumėte, žinau, kad yra įvairių nuomonių, bet dabar jau e, galioja daugybė reglamentų. Kai kas teigia, kad jų per mažai, kiti sako, kad jų per daug. Bet nepaneiksime to fakto, kad daugybė teisės aktų buvo priimta ir Europos e, finansų sektoriaus situacija e, išgyveno milžiniškus pokyčius. Aš jeigu išvardinsiu šiuos sutrumpinimus, visus suprasti, apie ką kalbu. Finansinių rinkų direktyva, taip pat e, pinigų ar ekonominė sąjunga, RSM, e, taip pat bendrasis priežiūros mechanizmas, daugybė kitų institucijų, Europos bankų priežiūros institucija, daugybė kitų priežiūros struktūrų, sukurta iš esmės nauja struktūra. Ir ši nauja struktūra dar nepradėjo veikti, nes ji sukurta visai neseniai. Priežiūra E, bendras taisyklių rinkinys, o eurozonoje e, veikia bendrasis priežiūros mechanizmas, taip pat RSM. Ir e, rezoliucija dėl bankų gelbėjimo sistemos. Taigi tai yra svarbiausi dalykai. Ir tai yra šios situacijos pagrindinis bruožas, kuris ją skiria nuo 2009 metų. Nuo tų metų didžiausi pokyčiai Europos ekonomika ir man tai yra svarbiausias pokytis. Biudžeto deficito ir įsiskolinimų pokyčiai, taip pat e, privačių investicijų kiekis. Jei brėžtumėme kreivę kuri apriepia ilgą laikotarpį, tai pamatysime, kad šiandien mums stinga investicijų, kurių dydis yra 900 milijardų eurų. Mums tiek stinga pinigų. Palyginkime su. Prisiminkime, ką sakė Junkeris. E, jis kalbėjo apie 300 milijardų eurų investicijų programą trims metams. Bet, pakartosiu, ES mums reikia 900 milijardų eurų dydžio investicijų. Ir apie tai reikia kalbėti e, globalinės ekonomikos kontekste, kuri atsigauna, e, auga investicijų dydis Junktinėse valstijose, Azijoje. Ir aš norėčiau, kad mes mąstydami apie tai, tą investicijų stygių suvoktume ne tik kaip nepanaudotą galimybę užsitikrinti augimą ir konkurencingumą. Dėl šios stygiaus mes galime, mes rizikuojame e, patekti į dar vieną finansinę krizę. Nes jei neinvestuosime, neužtikrinsime e, turto e, vertės išlaikymo, tai yra būtina finansų sektoriaus stabilumui užtikrinti. Mes žinome, kad finansinės krizės, e, finansinė krizė yra susijusi su turto vertės e, mažėjimu. Ir turto vertė yra nepaprastai svarbi. Tai reikia labai aiškiai pasakyti. Jei turto vertė krenta, tai bet kokie kapitalizacijos reikalavimai tampa neaktualūs, nes čia nieko nebegali padaryti. Tai, taigi tai yra svarbus aspektas. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau aptarti, reaguojant į šią situaciją, tai kapitalo rinkų sąjunga, alijansas. Manau, kad to reikia, nes investicijų E, stygius iš esmės yra krizę išgyvenančios ekonomikos bruožas. Tai pasakytina, kalbant apie e, bet, kokias, e, bet kokią ekonominę sistemą, bet ypač apie mūsų. Reikia kad Europos rinkos būtų likvidžios. Reikia užsitikrinti investicijas ir, ir pasiekti, kad Europos sąjunga, sąjungos rinkos būtų likvidžios. Uh, Ir todėl čia noriu pakalbėti apie e, bankų sistemos struktūrą e, numatančius e, reglamentus. Taigi, labai svarbu, kad, kad mes eitume link praktiškai veikiančius kapitalo rinkos, kapitalo rinkų sąjungos. Ir reikia veikiančių, tinkamai veikiančių bankų ir be vienodo taisyklių rinkinio, šalia vienodo taisyklių rinkinio, tai kitas svarbus veiksnys – kapitalo rinkų sąjungos, nes tik taip užsitikrinsime e, likvidžių e, pinigų srautus mūsų rinkose. Ir kalbant apie tai, reikėtų pasakyti, kad finansinių rinkų krizė E, kurią išgyvenome, tai buvo mažmeninio sektoriaus ir e, nekilnojamo turto e, rinkos krizė. Tai tą atskleidė testavimo nepalankiamis sąlygomis išvados, apie tai kalbama ir Erkilikaneno darbo grupėje. Pavyzdžiui, Kiprė būtų, Kiprui būtų labai naudinga turėti universalius bankus. Nes kai bankas e, patiria problemas, jis tikisi išgyventi indėlininkų lėšomis, nes tuomet bandama panaudoti santaupas. Ir čia perinu prie bankų gelbėjimo direktyvos. Ba, reikia, kad egzistuotų bankų gelbėjimo fondas, kurį būtų sukupę patys bankai, kad juo būtų galima pasinaudoti, kai bankai susidurs su problemomis, kad netektų naudoti mokesčių mokėtojų lėšų. Ir noriu pareikšti, kad universalūs bankai, taip pat universaliai bankai, patys savaime yra problema. Norėčiau, kad egzistuotų ne struktūriniai kriterijai, bet rizika e, grindžiami kriterijai. Tai yra, jei universaliai bankai susiduria su rizika, kurio, kurios neatskleid, kuri, kuri neaptarta galiojančiose teisės aktuose. Turime sutelkti dėmesį į problemą ir, ir kitaip ją išspręsti. Bet, pirmininkė, manau, kad taip pat svarbu užsitikrinti mm, bankų gelbėjimo mechanizmo e, patikimumą, prestižą. Mes tai visi tai puikiai žinome. Jei bankai iškyla problemų. Ir tie 8 procentai e, turto, kuris turi būti skirtas e, bankų gelbėjimo fondui, bus aktualus tik indėlininkams. Ir aš manau, kad aš, man atrodo, kad tik labai nedidelis e, vyriausybių skaičius yra pasirengęs įgyvendinti tuos teisės aktus. Ir jeigu iškiltų, iš tikrųjų atsirastų tokių problemų, matau, kad sus, pamatytume didelės demonstracijas gatvėse Berlyne, Londone ir kitose sostinėse. Taigi, vertinant iš šio požiūrio taško, būtų labai gerai, jei bankų sistema būtų diversifikuota. Taip pat, jeigu būtų galimybė užsitikrinti, užtikrinti jos likvidumą ne tik mažmeniniuose bankuose, bet ir kitose bankų sistemos sektoriuose. Ir būtent todėl mes turime rink, rink, rinktis e, riziką grindžiamais kriterijus, kriterijus. Ir tas vadinamas e, prekyba, prekyba rinkose bankų sistemos, vieno banko sistemos viduje bus draudžiama, kaip numato komisija. Turime pasitelkti teisės aktus ir bankų gelbėjimo mechanizmą. Pagal juos e, numatoma galimybė nacionaliniai priežiūros institucijai pradėti dialogą su banku ir pareikšti, kad, jūs, kad, kad konkretus bankas e, eina bankroto link ir, ir imtis atitinkamų priemonių. Ir mums reikia patvirtinti šį teisės, parengti šį teisės aktą, kad kiek įmanoma sumažintume riziką, kuri vis dar egzistuoja. Ir mūsų atspirties tašku turėtų būti visi teisės aktai ir ta priežiūros sistema, kuri jau patvirtinta. Turime atsižvelgti į tai, kad mums reikalinga veikianti, tinkamai veikianti bankų sistema visoje Europos Sąjungoje, kuri užtikrintų e, investicijų finansavimą ir likvidžius pinigus rautus. E, ir sukurti tokią sistemą, kuri dirbdama, veikdama pagal e, vieną taisyklių rinkinį suteiktų mums galimybę išspręsti tą investicijų stygiaus problemą. Ačiū. The... Ačiū pranešėjui už jo išsamų pasisakymą, už aiškę kryptį, kurią jis nubrėžė. Dabar laukiu įdomių diskusijų. Pirmasis kalbės SND šešėlinis pranešėjas Jakob von Weizsäcker. Ačiū pirmininkė ir dėkoju Gunorui Hekmarui už jo įspūdingą prezentaciją. Jūs absoliučiai teisus, kad pirmiausia reikėtų pažvelgti į teisės, šį teisės aktą bendrame kitų teisės aktų kontekste, kuriems pritarė šitas komitetas, kadangi visi tie teisės aktai susiję vieni su kitais. Ir taip pat reikėtų prisiminti, kad ECB veiksmai labai aiškiai rodo, kad e, papildomas finansavimas reikalingas buvo, būtų tik tai kai kuriems bankams ir to papildomos finansavimo nereikėtų tiek daug. Ir jūs teisingai pastebėjote, kad kitose pasaulio dalyse vystimasis yra daug dinamiškesnis negu Europoje ir todėl mes turėtume savo bankoje sistemoje imtis tų užsilikusių problemų sprendimo. Mūsų manimu, mano manimu, pagrindinė išliekanti e, problema tai yra labai mažas sverto procentas mūsų bankų sistemoje. Ką tai reiškia? Mes ir toliau labai priklausome nuo riziką e, paremtų, pagrįstų kriterijų ir tiesiog ne nesivadovaujame kitais kriterijais. Mes tą sverto mm, kriterijų nustatė 3 procentais ir toliau laikomės tokios nuostatos. In Tačiau dabartinėje sistemoje reikėtų atsižvelgti ir į struktūrinės reformas. Ir todėl manyčiau, kad mes kol kas turėtume daryti daug daugiau negu priešingai. Mes turime užtikrinti, kad mūsų bankų sistema taptų atspari. Ir todėl reikėtų priimti sprendimus, kurie būtų suderinti ir priežos institucijų, ir politikos lygmenyje. Taigi sistema turi tapti daug asparesnė. Būtent turint omenyje e, šį kontekstą vertinčiau kritiškai šiuos teisės aktus ir manau, kad jie netgi nėra pakankami. Pavyzdžiui, tam tikros veiklos draudimas. Jeigu pažvelgtume į dabartinį teisės akto projektą ir jeigu įsigilintume į tą. Is a prohibition of lending prekiauti vertybiniais popieriais banko viduje, tai ko gero būtų draudžiama dirbti taip vadinimams šešėliniams bankams ir tiesiog tas draudimas reikštų, kad negalima skolinti lėšų. Reikėtų prisiminti visai neseną krizę, ir kodėl nebuvo siekiama netgi spręsti problemų. Pavyzdžiui, dideli universalūs bankai kaip Citigroup nuomojo arba uh, išdavinėjo kreditus ilgam laikui, o dabar šitie kreditiniai santykiai pakibo ore. Shows not only by not allowing universal banks to take a stake in these funds, but tam tikrų lėšų apsaugomas ne, nesuteikia galimybės išdalin, išduoti didelio masto kreditus arba kreditus dėlimis sumomis. Todėl mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip papildyti šiuos teisės aktus, bet to kitas dalykas yra klausimas dėl galimybės savarankiškai veikti. Tas savarankiškumas tarsi numatomas dabartinių įstatymų įvairiais lygiais. Ir dabar yra tiesiog rizika vertinama pagal tam tikrus kriterijus, tam tikrus faktorius, pagal EBA ir komisija tiesiog e, pateiks pasiūlymus, kaip siūlytos priemonės turėtų būti aiškinamas, o po to jau banko priežos institucijos turės pačios priimti sprendimą dėl tam tikrų parametrų taikymo ir įgyvendinimo. Žinoma, puikiai suprantu, kad vyks darybos tarp bankų ir priežos institucijų ir bus siekiama surasti bendrą vardiklį. Tačiau aš manau, kad EBA komisija ir priežiūros institucijos turės veikti iš vien. Žinoma, galiu įsivaizduoti, kad bus patiriamas ir lobisnis spaudimas. Tokį spaudimą patiriame ir mes šiame komitete. Todėl galvočiau, kad reikėtų padėti tom trim institucijom ir galbūt papildomai prie tų pasiūlytų procedūrų e, numatant tam tibras ribas. Tiesiog numatyti tam tikrą ribą, už kurios jau nebegalima skolinti lėšų. Mes turime omenyje, turime turėti omenyje apie tuos bankus, kurie veikia plačių mastų visos Europos kontekste. Taigi mes turime nubrėžti liniją, už kurios tie bankai neturėtų toliau veikti. Neturiu laiko leistis į detalės, tačiau norėčiau, norėjau visiškai tiesiog pasakyti, kaip reikėtų mums elgtis toliau su galiojančiais teisės aktais. Dėkuoju. ECR. Set Kamar. Ačiū. Mm, paskutinėje kandencijoje buvo susitarta dėl tų veiksmų, kurie turėtų padėti įspręsti problemas. Ir atrodo, kad mes buvome susidarę, buvome radę bendrą vardiklį, kai Makatnai pateikė savo, mm, pranešimą savo iniciatyvą. Grįžtant į pastaruosius metus. Reikėtų pasakyti, kad jeigu mes pažvelgtume į dabartinę naują kūriamą ES mastų finansų sektoriaus architektūrą, tai turėtume pagalvoti, ar mes išsprendėme visas problemas, ar bankui žlungant ir toliau nėra naudojamos mokesčių mokėtojų lėšos. Atrodo, kad ne. Ir būtent tai buvo prioritetas per pastaruosius penkerius metus. Uh, Mes e, nuolat reikalavome e, bankų sandorių mokesčio ir siekime įveikti bankų krizę ir bankų, išvengti bankų žlugimo. Šie laikai iš esmės neką pasikeitė. Tiesiog kai kurios valstybės laipsniškai e, <coughs> iš, išvengė tų bankų žlugimo. Tačiau iš, iš tikrųjų sistemos problemos išliko. ECR praėjusios kandencijos metu reikalavo trijų dalykų. Kad būtų užtikrinta bankų žlugimo galimybė, jeigu bankas iš tikrųjų turi žlugti. tie, kas panašiai vertina ekonomiką rinką kaip ir aš, mano, kad nereikėtų banko saugoti, gaivinti mokesčių mokėtojų lėšomis. Kairieji iš mano pusės taip pat klausė, kodėl reikėtų gelbėti bankus mokesčių mokėtojų pinigais, o nenukreipti tų lėšų kitą kryptimį. Kitas klausimas tai yra atsakomybė. Kaip ir kolegos iš kairės, aš taip pat manau, kad bankas turi teisę skolinti lėšas, jeigu akcininkai e, sutinka ir jeigu bankas yra stiprus, yra pajėgus. Ir trečiasis aspektas E, tai yra e, finansinės apskaitos standartai. CDO ar CDS standartai visiškai nesvarbu, kurie būtų taikomi. Labai svarbu, kad būtų numatyti keliai, kaip bus padengti nuostoliai. 2,8 milijardai milijonai e, e, dolerių buvo prarasta krizės metu. Ir todėl mes turime tai turėti omenyje šiame komitete. Kai bankas patiria bankrotą, RD ar CRD ko gero nepadės išspręsti problemų ir ko gero reikėtų leisti bankam tiesiog e, bankrutuoti ir idealioje situacijoje aš manyčiau, kad reikėtų leisti bankrutuoti bet kokiam bankui. Tačiau reikėtų sukurti labai sveiką, stiprią bankų problemų sprendimo sistemą, kad žmonės galėtų tiesiog atsijimti savo lėšas ir mokėti savo sąskaitas tomis lėšomis. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tai, ar E, universalūs bankai taip pat turėtų gauti kokias nors subsidijas. E, e, iš tų lėšų, kurios yra skiriamos bankams gelbėti. Aš nežinau, ar reikėtų tiesiog finansuoti tą veiklą, vėlgi mokesčių mokėtojų pinigais. Aš nematyt, neryčiau, kad reikėtų stabdyti atskirų valstybių narių veiksmų ir jos, ko gero, turėtų e, turėti teisę priimti sprendimą dėl bankų gelbėjimo ar ne. Valstybės narės gali pateikti ir įvairiausių kitokių sprendimų, tačiau aš manyčiau, kad mes kartu su kitais kolegomis iš praėjusios kadencijos susitarėme dėl tam tikrų šities e, šios sudės problemų sprendimo. Ir aš manau, kad šitas susitarimas galios ir šią kadenciją. Grupą. Ačiū. Aldi vardu Silvi Gular. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiandien turime galimybę apsikeisti nuomonėmis. Dėkoju Gunarui. Pirmasis keitimas nuomonėmis ir labai svarbių e, šiuo metu, kad mes būtume atsargus, nes yra nauja komisija, reikia dar įsitikinti ir naujasis komisaras e, laikosi tokios pačios pozicijos kaip ankstesnės, kad mes galėtume atsispirti tarybai ir e, trialogo patirtis rodo, kad dažnai sunku, kai turi keturių skilčių tekstą, sunku susigaudyti, kuris yra tikslas. Ir reikia įtraukti čia ir Europos centrinį banką, nes komisijos, e, komisijos tekstas suteikia ECB priežiūros galimybės didžiulės. Ir dar žinome, kaip ECB e jau dirba šioje srityje, tačiau negal, neturėtume kurti sistemos, kuri suteiks daug galių priežiūros institucijoms, kuri nenaudos tų galių. Man rūpi trys dalykai. Tai kalbėjome šešėlinių prašyjų susitikimuose. Pirmiausias dalykas tai galimas e, bendros rinkos suskaldimas. Šiame tekste yra e, išdėstyta mitis, kad e, tos, tos fondas turėtų paklusti atskirose valstybėse galiojančiams įstatymams, o ne bendrijos teisės aktams. Ir e, Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje tokie įstatymai galioja. Kol kas tai problemų, kažkokių didesnių problemų neiškyla, bet svarbiausia, kad mes pasiektume to paties rezultato ir neiškraipytume konkurencijos sąlygų tarp e, valstybių narių ir tarp bankų ir tai nepadės e, Europos banko institucijai, jeigu šalia egzistuojančios bendro, bendro taisyklių rinkinio dar bus e, taikomi nacionaliniai įstatymai. Na, mes steigdami šią, teikdami šią rezoliuciją susidūrėme su siekiais nacionalizuoti šią sritį. Todėl turime išlikti labai budrus, už, užtikrindami, kad bendroji rinka išliktų nesuskaldyta Ir nepamiršti, kad kartais mūsų nacionaliniai įstatymai kelia kai kurių problemų. Iš esmės tai susijęs su demokratijos aspektais ir noriu pakalbėti apie štai, ką, e, iš kur atsiranda tie teisės aktai, aktai kurie galioja Europoje. Ir ne, neprim, nepamirškime e, stabilumo e, stabilumą siekiančių užtikrinčių institucijų veikiančių Europos mastu ir kaip tai atsiliepia situacijai, kaip taikomi skirtingi teisės aktai. Dar vienas dalykas, kurį aptarė kolegos. Kaip kovoti su papildomos rizikos veiksniu, kad mm, mokesčių mokėtams netektų už viską mokėti. Bet ponė, noriu pasakyti ponui Kamaliui, e, kad e, labai, na, jums gera kalbėti, kai jungtinėje karalystėje 80 procentų. 80 procentų bankų yra nacionalizuoti lėšų privatus. Ir e, dabar atrodo vadovaujamas idėja, kad banką reikia gelbėti bet kokią kainą. Nereikia būti nei viems. Reikia suvokti, kad tai, kas siūloma, iš esmės apima radikalius pokyčius. Kalbu apie bankų pertvarkos mechanizmą Ir aš asmeniškai paklausiu, aš palauksiu dienos, kuomet koks nors stambus bankas susidurs su rimtomis problemomis. Ir čia svarbu yra kon, svarbu kontekstas ir reikia nepamiršti, kad taryboje taip pat taryba yra nusibrėžusi kai kurias linijas, kurių nesiuošia peržengti, taigi reikia išlikti atviriems svarstant šį klausimą. Taigi, rizika viena vertus kita vertus e, ekonomikos finansavimo apsaugojimas, taip pat rink, kapitalo rinkų sąjungos idėja, apie ką čia kalbama. E, be abejo, čia bankams numatomas tam tikras vaidmuo. Ir kai kurie eurozonos bankai jau pradeda teikti daugiau pagalbos paramos įmonėms, uh, Kaip išvengti situacijos, kuomet e, dabar, kai mums reikia, taip reikia e, augimo, investicijų, kaip užtikrinti tokį bankų vaidmenį, kad kad viskas nenukryptų į šešį, kad kai kuri veikla ne, ne, ne, nenukryptų, netaptų tik šešėlinės bankininkistės rytimi, Ir aš nežinau atsakymo, bet čia reiktų kalbėti apie tai, kas konkrečiai turėtų būti draudžiama, kokia bus apibrieštis tos veiklos. Ir dar vienas man rūpintis dalykas, na, tai jau filosofinis beveik klausimas. Man susidaro įspūdis, kad mes atsidūrėme situacijoje, kur yra puikiai pažįstama ir labai sena bandyti atskirti blogą nuo gero. Yra tokių, kurie teigia, kad kai kuri banklų veikla yra bloga ir ją reikia atskirti nuo gerosios veiklos ir nuo žmonijos, e, nuo netmenamų laikų. Tai nelengva padaryti. Žinau, paprasta viską paaiškinti. Pavyzdžiui, žinau vieną prancūzijos politiką, kuris e, vadovaujasi tokia logika, man nesvarbu, ką daryti, svarbiausia, kad galėtume kažką padaryti. Tačiau kartais tai daug kainuoja ir kartais neišsprendžiame tų problemų, kurias norime išspręsti. Vengti vidaus rinkos suskaldimo, nekelti papildomos rizikos ekonomikai per rizikos veiksnius ir diversifikuoti bankų sistemą ir e, netikėti, nepasiduoti iliuzijomis kažkaip, kažkokia, kažkokia dieviška, uh, e, uh, e, dieviškų metodų atskirsime blogą veiklą nuo geros. Reikia palaukti, reikia e, įsiklausyti į pono Likanę nuo darbo grupės išvadas, taip pat į to sektoriaus atstovų nuomonę ir ar, diver, ar, ar, ar įvairi veikla iš tikrųjų naudinga, diversifikuota veikla iš tikrųjų naudinga. Na, universalieji bankai nebūtinai yra geras dalykas, bet, e, na, kalbant apie tuos pasirinkimus, reikia suvokti, kokia veikla mums tikrai bankuose bus nepriimtina. Gue, ačiū. Toliau Gue vardu Fabija Damasi. Ačiū pirmininkė, ačiū ponai Hokmarkui už pranešimo pristatymą. Pirmiausia, noriu nustebinti Jūs. Galbūt kaip vienas iš kairiųjų turiu pripažinti, kad man patinka bankininkystė, bet man patinka tas sveikas, nuobodus bankas. Senaisiais laikais turėjome 3-5 3 taisyklę, kad bankas skolinasi e, už 3 procentus skolina už 5 ir 3 valandą eina žaisti golfą. Šiandien bankininkės modelis yra visiškai kitoks ir aš nesutinku su ponu Hokmarku, kad e, svarbiausia problema, e, kad dėl to, kad tiekiame per mažai kredito, yra pridėlis reguliavimas. Jūs visiškai teisus, kad turime visus šios reglamentus, MIFID ir panašiai, tačiau svarbu ne reglamentų skaičius, o jų tipas, kokybė. Ir čia nekartą minėjau šiame komitete, kad Last Eagle aktas buvo 35 puslapių E, Franko, Do Franko buvo vis 800 puslapių. Nežinau, kiek ES teisė yra puslapių šioje srityje, tačiau svarbu yra kokybė. Ir dabar e, atėjo tam, tikras, e, tam tikra tiesos išmušė valanda dėl tų teisės aktų, kiek jų priimta čia. Tačiau vis tiek turime problemą, kad bankai yra per dideli, kad galėtų užlūkti. Ir nesvarbu, kad nusprendėme, kad akcininkai turi gelbėti bankus, to nebus su didžiuliais bankais, nes tai yra iš principo neįmanoma. Ir turime ir jau ir dabar reglamentuose išimčių, kad jeigu kyla problemų dėl e, finansinio stabilumo, galima taikyti išimtis ir panašiai. E, nors e, tokie bandymai užtikrinti, kad e, e, žmonės neturėtų mokėti, mokesčių mokėtojai neturėtų mokėti už bankų žlugimą, atrodo, nebus sėkmingi. Jeigu problema yra per didelis reguliavimas, tai pažvelkime į Graikiją ar Italiją, kur nėra e, teikiami kreditai investicijoms. Ar yra priežastis, kad tie bankai yra per daug reguliuojami Graikijoje ar Italijoje? Nemanau. E, yra didžiulis ryšys, svarbus ryšys tarp makroekonominės padėties ir bankų padėties. Negalima turėti sveikos ekonomikos be sveikų bankų, bet negali turėti sveikų bankų ir be sveikos ekonomikos. E, todėl, jeigu nėra kreditų investicijoms, nebus tų kreditų ir iš bankų. Trečia, daug kalbama apie išvestinės finansinės priemonės rinkos formavimą Aišku, yra sričių, kur reikia rinkos formavimo, be abejonės, tačiau jeigu pažvelgsime į grinų skaičius, tai negalime paaiškinti iš vestinių finansinių priemonių sektoriaus augimo be e, spekuliacinių investicinių e, rinkos formavimo ir panašiai. E, pavyzdžiui, bankų prekybos knygos negali įrodyti, kad tai yra rinkos e, finansavimo e, sukurti skaičiai, rinkos poreikis sukurti skaičiai. Taigi, mano mintis e, dėl šio teisės aktų yra panašiai kaip ir čia kolegos išdėstytos mintis. Turime kalbėti apie šešėlinę bankininkystę skolinimą spekuliaciniams fondams. Reikia galvoti apie disk, nuo savo, savo galvą priimamų sprendimų iš e, prižiūrėtojų pusės. Mums reikia, kad būtų aiškios gairės matytos ir taisyklės, mažiau sprendimų savo nuožiūrą priimimų, ne, ar tai būtų, kai kalbama apie prekybos knygos dydį ar kitus parametrus. Ir norime nutolti nuo riziką pagristų modelių. Turime bankų bandymų rezultatus, tačiau netgi ir čia remiamės vidaus, bankų vidaus e, rizikos modeliais, e, tais modeliais, kurie pasirodo nesėkmingi krizės atvejais, krizės metu ir iš tikrųjų esminės problemas neištręstas. Paskutinė pastaba. Manau, kad šiame teisės akte yra daug tikslų, kurie išdėstyti pirmajame straipsnėje, yra labai geri tie tikslai ir e, atskirimo, nusaivės atskirimo klausimas turėtų būti susijęs su tais įvairiausiais tikslais pirmame straipsnėje, o ne kažkokia neaiškia apibrieštimi dėl to, kas yra grėsmė finansiniam stabilumui. Ir šią prasme mes stebėsime, kokia pažanga daroma rengiant šį teisės aktą. Ir dabar, aišku, turime pasiekti rezultatų mokesčių mokėtojams. Turime užtikrinti e, šiame komitete ir parlamente, kad tokie pažadai nebūtų sužlugdyti. Ačiū. Toliau žaliųjų vardu Filip Lamberts. Fabija, aš tikiuosi, kad tu ne tik stebėsi šio teisės akto kūrimą, darysi daugiau. Ir sutinku su Jakubu ir Saidu ir kitais dalykais, kuriuos pasakė Silvija ir Gunaras. Pirmiausia, norėjau išsakyti tai, kad aš pritariu Gunarui dėl to, kad Europa kenčia nuo didžiulio investicijų trūkumo. Tai yra ilgalaikių kantrių investicijų iš viešojo ir privataus sektorių. Aš girdžiu tą muziką, kad per, per daug teisės aktų trukdo investicijams. Na, jeigu bankų struktūrinė reforma, reforma nėra ta sidabrinė kulka, Tai nėra atsakymas į visas problemas. Galbūt, bet tai yra būtina sąlyga. Jeigu pažvelgsime Glastiglo aktą, jeigu pagal jį renki indėlius, prieimė indėlius, daugiau neturi ką veikti, tik tai investuoti į realią ekonomiką. Ne vieno cento, kurį paėmė kaip indėlį, negali skirti kitur, o tik tai realiai ekonomikai. Tai reiškia, kad tokiu atveju, jeigu darysime prielaidą, kad dalis indėlių pinigų panaudojama kitur, tai turbūt, jeigu nedarysime struktūrinį reformų, tai mes e, trukdome investicijoms, sumažiname realiai ekonomikai skiriamą pinigų sumą. Nežinau, ar tu sutinki, Silvi, tai, e, bet tai yra faktas. Nežinau, ar pakanka daugumos padaryti panašų teisės aktų, tačiau kaip ten bebūtų. Aišku, mes norime, kad bankinė sistema būtų diversifikuota, galbūt yra vietos ir universaliems bankams, tačiau kokio dydžio turėtų jie būti. Pateiksiu vieną pavyzdį. Su Dexia. Kita finansės krizės dalis buvo susijusi su Hortis. Fortis. Jeigu nebūtų atskirimo, tai Fortis neturėtų 49 milijardų blogų paskolų savo balansą. Aišku, buvo tokių bankų ir Ispanijoje, ir kitur, kurie yra mažviniai blankai. Tačiau sakyti, kad vien tik tai uh, universalūs bankai išspręs visas problemas, e, tai atleiskite, tai netitinka jokių faktų. Ketvirta. Sakoma, kad per daug jau padarėme, per daug teisės aktų yra. Pacituosiu, ką sakė Saidas. Aš e, dabar pažiūrėsiu viską liberaliai. Gyvename rinkos ekonomikos sąlygomis ir negaliu sutikti, kad bet kokia perioti bendrovė turėtų ypatingą statusą kad jeigu monetą išmetame vienaip, tai jį laimi, kitaip tai mokesčių mokėtojai turi mokėti. Tai yra sovietinė ekonomika, ne rinkos ekonomika. Ir mes galėsime mokesčių mokėtojams pažiūrėti akis tik tai tada, kai galėsime pasakyti, kad nėra per didelių žlugti institucijų. Taip, kapitalo reikalavimų direktyva eina tą linkme. BRD eina šiek tiek toliau šią kryptimį. Bet mes dar esame toli, toli dar nuo tikslo. Ir galų gale reikia apsispręsti, kurioje stovykloje esi. Ar pasisakai už rinkos ekonomiką ar ne. Bet negali, negali norėti rinkos ekonomiką tame, kai tau tai tinka, ir e, vadovautis valstybinės ekonomikos principais, kai tau rinkos ekonomika nepatinka. Negalima turėti abiejų dalykų vienu metu. Aš suprantu, kad reikia daug dėmesio skirti e, tikslams, ką norime pasiekti šio teisės aktu. Ir Silvi pasakyti, klausimas nėra, kad reikia turėti gerus e, universalius bankus ir gerus investicijų bankus. Gali būti ir atvirkščiai, tačiau mes norime užkirsti kelią tam, kad nebūtų užkretimo, kai kyla problema vienoje sistemos dalyje, nenori, kad jį išsiplėstų iki kitos e, sistemos dalies. Ir antra, nenorime, kad viešos subsidijos darytų tai, ką turi atlikti pagrindinė bankinė funkcija. Tos, tos funkcijos, kurios e, priklauso bankininkystai. Ir neturime kištis per daug į bankininkystę, netgi ten, kur yra paslaugos, kurios yra esminės e, ekonomikai. Ir reikia apsibriežti, kokios veiklos yra esminės, kokios ne. Ir jeigu bankų akcininkai nori žaisti, tegul žaidžia. Tačiau jie turi daryti tai su savo priemonėmis, savo rizika. Nenorime, kad jie naudotųsi e, viešaisiais finansais, e, imtų subsidijas tam, kad e, darytų savo verslą. Toliau taikymos rytis. Siūlymas taikomas būtų maždaug 30 bankų. Manau, kad reikia paimti tą apibriežtį, kuri panaudota bankų sąjungos teisės aktuose, dėl to, kas yra svarbus bankas ir pritaikyti tai 28 valstybės narėms. Tai būtų 130 bankų eurozonoje, plus bankai, kurie atitinka apibriežti už eurozonos ribų, kad apibriežtis būtų vienodo visiems, nes galima pagalvoti, Taip, kai kurie tie, tų bankų nėra aktyvus kapitalo rinkose ir jos nereikia žiūrėti, tačiau viskas gali pasikeisti. Situacija turi būti vertinama nestatiškai, o dinamiškai ir norime užkirsti kelią tam, kad esantis bankai pakliūtų į pavojingas zonas. Dėl prekybos savo sąskaitą aš skeptiškai tai žiūriu, aišku, reikia tai uždrausti, kaip tai apibrėžta yra šiek tiek prancūziška nes tuomet niekas nelaikoma prekyba savo sąskaitą. Tačiau tai atskirti nuo kitų prekybos formų, tai būtų kišti į kiekvieno prekybinio smegenis e, kažkokį uh, kompiuteriuką, kad būtų aišku, ką jisai galvota, galvoja, nes bet tai būtų privatumo pažeidimas, aišku. Kodėl prekybos savo sąskaita apibrieštis yra tokia plati? Kitų prekybos veiklos e, būdų atskirimas nuo 9 iki 21 straipsnių. Čia mes pritarime esminiams komponentams, tačiau mes norėtume, kad būtų tam tikra e, na, šviesoforų sistema. E, kai kuriais atvejais atskirimas turėtų būti privalomas. Žalias rodiklis reikštų, kad jeigu veiki žemiau tam tikrų numatytų ribų, tai nėra diskusijos, o geltona šviesa reiškia, kad e, atidus, atidis stebėsena, galbūt reikalavimas padidinti kapitalą. Tačiau visi sprendimai savo nuožiūrio turėtų būti apriboti. Mes nenorime, kad bankai galėtų tiesiog išsiderėti dėl tų prekybų, prekybos savo sąskaitą ar tam tikrų subsidijų. Jeigu kalbėsime apie bendrą reguliuojamo kapitalo reikalavimą, siekiant padengti riziką, galėtume sakyti, kad galbūt čia turėtų būti 10 procentų pagrindinio kapitalo, 5 procentai atidžiai stebėsime. Tačiau pirmo, galima sakyti, kad pirmo ligmens kapitalo rodiklis lengvai manipuliuojamas, todėl reikia griežtesnių rodiklių, mes apie tai daug galvojame. Žinau, kad išbandymai nepalankiamis sąlygomis panaudoja būtent tokius rodiklius ir jie buvo netikslus. Turiu skaičiau tyrimų, kurie apie tos pačius e, rezultatus e, sako, kad reikia daug daugiau kapitalo bankams, kad jie išliktų. Na ir pagaliau pasidalys, pritarsiu Silvi nuogastavimų dėl valstybių narių kišimasi. Turiu pasakyti, kad Junktinė karalystė e, rimtai žiūri šios dalykus. Aš daug kritikuoju Junktinę karalystę, bet šiuo atveju, man atrodo, e, jie turbūt artėja labiausiai prie to auksinio standarto. Mano požiūris į nacionalinės reformas Belgijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje yra tai, kad tai manevrai, kurie nepasiekė jokio atskirimo bankuose, tačiau tuo pačiu užkirto kelią Europos teisės aktams. Aš sutinku su tavimi, Silvi, kad turime išlaikyti bendros rinkos integralumą, tačiau reikia mums čia pasirinkti ir tai nelengva. Arba kaina bus e, vykdyti netikras reformas, kaip Prancūzijos, Belgijos ar Vokietijos, ir kada aš turiu pasakyti, kad tai nėra ta kaina, kurią aš sutinku mokėti. Arba tuomet turėsime išlaikyti išimti Britams, kad jie dar galėtų eiti kaip nori toli. Arba Britų siekių lygį atsinešime į žemyną ir tuomet išlaikysime bendrą rinką. Tarp šių dviejų e, ribų reikės ieškoti balanso tačiau aš nesu pasirengęs aukoti reformos tikslą vien tik tai bendrosios rinkos tikslui. Negera e, ar prasta bendra rinka nėra, mums man geriau negu bendra rinka, kurioje turime bent jau salą, kuri bando iš, išsaugoti rinkos ekonomiką. Dar pakartosiu. Girdėjau Silvijai kritiką, kad galime pristatyti šią reformą kaip manekeną. Čia yra tik tai žodžių žaismas. Tuomet turėsime gyvenimą pagal tą 50 pilkų šešėlių koncepciją. Aš manau, kad iš esmės rinkos veikla turi būti, gali būti legitimi, aš visiškai neprieštarauju finansų rinkų veiklai. Hmm. Mažaninių bankų veikla taip pat turi būti skatinama. Ir mes galime, negalime subsidijuoti tos veiklos, kuri neturi nieko bendro su realia ekonomika. Aš kalbėjausi su Andrew Procter, kuris buvo Deutsche Bank lobistas. Man atrodo, jau jį atleido, išleido į pensiją. Vieną dieną su juo kalbėjau su juo. Monsieur Proctor. E, vienas iš dalyvių paklausė pono Proktoriau, Proktoriaus, ar jūs priimtumėte tai, kad nuo pat pradžių Deutsche Bankas finansuotų savo rinkos veiklą pagal rinkos kainą? A répondu à la question. E, Andrew Proctor atsakė ne. Deutsche Bankui netinka ne, ne, ne tai daryti. Point. Voilà, je voulais terminer avec ça et donc je pense que nous aurons. Ir norėčiau baigti ir aš nebejoju, kad e, mūsų laukia įdomios diskusijos, kad ir ką taryba, taryba nuspręstų daryti. Jeigu parlamente bus didelė dauguma balsuojant dėl šio dokumento, parlamentas neturėtų aukoti savo ambicijų tarybos ambicijų kontekste. Man visiškai nerūpi, ką taryba sugalvos daryti. Vakar komisija e, paskelbė rezultatus e, to e, e, testavimo nepalankiamis sąlygomis rezultatus apie gračias šalis. Ir, e, ir parlamentas buvo vieningas, ir taryba taip pat buvo nusiteikusi vieninga, vieningai, išskyrus vieną valstybę, nes 26 buvo kitokios nuomonės. Aš manau, kad tai susijęs su politinės valios klausimu. Jei dauguma pasakys už tai, kad siektume ambicingesnių tikslų, Ir jeigu finansų ministrai vis dėlto nenorės eiti tą kryptimį, nemanau, kad mes jiems turėtumėme labai palengvinti gyvenimą. Dabar spontaniški pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio. Yra aštuoni norintys pasisakyti ir kiekvienam kalbėtojui e, po dvi minutės. Pirmas ponas Balts. Ačiū pirmininkė. Daug kas pirmame diskusijų raunde jau buvo išsakyta. Nenorėčiau leistis į detalės ir būtinai išnaudoti tas dvi minutės Tiesiog norėčiau pasidalinti mintimis štai kokiais klausimais. Aš manau, kad mes, kurdami bankų sąjungą, pasiekime labai daug. Galiausiai ši bankų sąjunga, bent jau, manau, mes visi sutinkame šiame komitete, padės užtikrinti finansų rinkų stabilumą. Europoje. Žinoma, diskusijoje dar reikia išspręsti daug e, problemų, tačiau aš manau, kad bankų sąjunga ateityje vis dėlto bus mūsų diskusijų dėmesio centre. Taip pat turėtume pagalvoti, ką mes galėtume pasiūlyti rinkos dalyviams Europoje ir ko mes iš jų tikėjomės pastaruoju metu. Dabar mes kalbame apie bankų struktūrinės reformas, remiantis priimtais teisės aktais ir remiantis komisijos pasiūlymu, turėtume pagalvoti apie galimus, galimą poveikį. Ir antroje, antroji mintis tai šios komis, šio komisijos pasiūlymo tema, turinys nukreiptas į bankų sąjungą. Visada mes pateikdome argumentą, kad bankas yra per didelis, kad būtų galima leisti jam bankrutuoti, jį parduoti ir taip toliau. Todėl mes turėtume dar kartą pagalvoti apie tai, ką pasakė pranešėjas. Būtent, kad bankų struktūrinės reformos prielaidos pasikeitė. Ir būtent dėl tos priežasties reikėtų kitaip vertinti šį komisijos pasiūlymą. Aš manyčiau, reikėtų vadovautis principu, jog reikia atsižvelgti į pakitusią situaciją. Tikiuosi, kad diskusijos bus labai įdomios ir turiningos galbūt reikėtų pasistengti ateityje ir mažiau naudoti sutrumpinimu. Tiesiog reikėtų naudoti aiškės, pilnas savokas. Tariau Elisa Ferreira. Prašau taip pat neviršti dviejų minučių laiko skirto pasisakymą, nes mūsų laukia dar kiti klausimai. Pasistengsiu trumpai. Manau, kad svarstame tikrai svarbų klausimą. Manau, kad mes tikrai daug nuveikėme iki šiol. Bet tai yra paskutinis e, teisės aktas ir jis svarstamas jau ilgą laiką iškyla rizika, kad mes ne, neįgyvendinsime visko, kas yra teisės akte, jei ir toliau leisime egzistuoti dideliems, stambiems bankams, kuriuos per sunku valdyti, per sunku reglamentuoti, ne, neįmanoma jų padaryti lengviau valdomais, geriau kontroliuoti, pasitelkiant e, tuos teisės aktus, kuriuos norime įgyvendinti. Taip pat keletas kalbėtojų jau minėjo e, tai, ką ir aš norėčiau pabrėžti. Tuo tarpu mes dirbame, mes dirbame netuščioje erdvėje, yra daugybė iniciatyvų ir jungtinėse valstijose, ir jungtinėje karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Ir reikia užtikrinti kad kai užbaigsime kurti Europos sistemą, Europos bankininkystės sistemą, kai pertvarkysime bankų struktūrą, kad nepamirštume piliečių interesų ir apsaugotume mokesčių mokėtų interesus bei Europos finansinės sistemos stabilumą, o ne tik Mm, remtumėmės vienos valstybės narės interesais, kurios jau ėmėsi veiklo šioje srityje. Taigi aš su dideliu susidomėjimu laukiu diskusijų šio e, teisės akto svarstymo. Manau, kad mes einame ir dirbame tinkamą kryptimį. Ačiū Antonijo Tajani. Ačiū pirmininkė. Gunaras kalbėjo apie 900 milijardų eurų investicijų stygių. Ir tai tiesa, jeigu e, ne, neskatinama finan, realioji ekonomika, tai nieko ir nevyksta. E, turime dėkti gerus standartus ir net nepatvirtinti jų per daug. Na, keletas uh, trumpinių yra visai naudingas dalykas, tačiau jei visko bus per daug, investicijos e, išplauks svetur. Nes pinigai yra, finansiniai instrumentai taip pat egzistuoja, tačiau trūksta siekio, noro, pasitikėjimo, kad investicijos ateitų. Turime patvirtinti tokias taisyklės, kad bankai norėtų teikti pagalbą pramonės sektoriui ir ne tik keletas bankų. Ir manau, kad komisija teisingai prieš keletą metų į bazelis trys reglamentai traukė ir MVI ir, ir įvedė finansinių rezervų reikalavimą. Ir turime atskirti didelius tarptautinės reikšmės bankus nuo mažų vietinių bankų, kuriais tikrai reikia rūpintis. Ir ypač tuose naujose teisės aktuose, kuriuos tvirtinsime, nes čia iškyla rizika, kad per daug dėmesio e, skirsime stambiems bankams ir pamiršime mažus bankus, kurie padeda MVI, smulkiam verslui ir užtikrina uh, likvidumą, taip pat e, paskolas namų ūkiams. Todėl šiame tekste norėčiau konkrečios paramos realiai ekonomikai, taip pat garantijų skirtų mažiems bankams, kad tai būtų tikra paspirtis realiai ekonomikai. Aš, man, aš tikiuosi, kad dirbdami su ITRE komitetu parengsime gerą tekstą. ITRE, aišku, dokumentas varsys iš savo perspektyvos, bet aš pritariu Filipo Lamberts e, komentarams, kad jeigu neužtikrinsime paramos praktiškai ekonomikai, mes nieko nepasieksime ir makroekonomikos kontekste. Satsdemų frakcija. Ačiū, pirmininkė. Nina Džil, e, noriu Uh, išreikšti paramą daugeliui kalbėtų ir manau, kad mes bandome išspręsti esminę problemą. Anksčiau mums nepavyko jos išspręsti ir manau, kad visuomenė, kad žmonės iš tikrųjų netiki tuo, kad bankai geba e, užsimti savireguliaciją. Todėl svarbu, kad mes tuos klausimus čia aptartume. Norėčiau pabrėžti, kad mes negalime toliau finansuoti ir subsidijuoti tų bankų, kurie yra pernelik dideli, kad e, žlugtų. Taip pat manau, kad e, tikriausiai galime pritarti valstybių narių tolesnėms tikslams. Ir man atrodo, kad šis teisės aktas būtų beprasmis, jei jame nebūtų kalbama apie šešėlinę bankininkystę. Finansinio stabilumo valdyba praėjusią savaitę paskelbė skaičius ir šešėlinės bankininkistės sektorius dabar tokio pat dydžio kaip ir prieš krizę. Todėl man atrodo gyvybiškai svarbu, kad mes imtumėme šio klausimo. Aš rengiu pranešimą apie pinigų rinkų fondus. Man labai aktualus yra sponsoriavimo elementas, noriu apie tai kalbėti. Ir aš, ty, aš pritariu tiems, kurie teigia, kad pagrindinis to, šio teisės akto aspektas yra, e, kad jame būtų užtikrinta parama realiai ekonomikai. Man tai yra labai svarbu. Toliau Sven Gigald. Ačiū kolegos. Mane nustebino kai kurie kai kurios išsakytos mintis, bet manau, kad diskusijos bendrai eina tinkama kryptimi. Europa pasirinko aiškius principus, kuo grįsti reglamentavimą, tai yra socialinės rinkos ekonomikos principai. Ir mane nustebino, kad kai kurie kalbėtojai iš kai kurių partijų, kur, kurios ir įtvirtino tuos principus, visiškai jų neminėjo e, analizuodami šį teisės aktą. Socialinės rinkos ekonomika yra grindžiama konkurencija. Konkurencija konkurencinėje situacijoje negali būti tokių veikėjų, kad jie yra per stambus, per dideli, kad rinka jiems nebegalėtų daryti jokio poveikio. O kai kuriuose rinkose e, tas konkurencijos principas yra ribotas. Socialinė, socialinės rinkos ekonomika yra grindžiama atsakomybė. Tai reiškia, kad visų pirma, nėra subsidijų valstybės lėšomis nefinansuojama rinka. Jei kažkaip iškyla problemų, investuotojas pats turi savo finansais spręsti problemas. Taip pat yra e, indėlininkų, yra apsaugoti indėlininkai, yra indėlininkų garantijos, o šios garantijos, atrodo, bus panaudotos kitų, kitai bankų veiklai finansuoti. Turime užtikrinti, kad atsakomybės principas būtų taikomas ir kad nebūtų kryžminio subsidijavimo ir galiausiai uh, Socialinės rinkos ekonomika grindžiama laisvo pasirinkimu. Laisvas pasirinkimas turėtų būti užtikrintas be interesų konflikto ir Glass-Steagall teisės aktas buvo paremtas nuostata, kad tie, kurie kūrė finansinius produktus, neturi teisės jų pardavinėti, bent jau tiems e, potencialiems pirkiems, kurie visiškai apie tai nieko nežino. Apie tai buvo ir Likaneno e, ataskaita parengta. Ir mane stebina, kad apie tai daugelis, kad iš jūsų beveik niekas nekalbėjo. Ne, neturėtume pamiršti, kad parengta E, išsami studija. Ten nebuvo kalbėta apie interesų konfliktą. Šiuo klausimu jis nesidomėjo, bet Likaneno ataskaita e, atskleidžia, kad Nereikėtų remtis mažesnių, didesnių investicijų principų, aiškintis ar per mažai nuveikėme, ar, ar, ar pakankamai, bet svarbiausia socialinės rinkos ekonomikos principas e, turi būti turi būti taikomas bankininkystės sektorioje kaip ir kitose sektoriuose. Taigi turime nepamiršti šių principų, o ne vadovautis e, konkrečių šalių darbo tvarkėmis ir bankų interesais, kurie ne visiems naudingi. Pervonš Beres. Ačiū. Ačiū, Gunarai, už tai, kad e, pristatėjai kontekstą, kuriame turime svarstyti šiuos klausimus. Manau, kad iš esmės, na, tai pirmasis e, teisės aktas, teisės akto pasiūlymas, kurį svarstome, kuris veda mums, mus link esminių didžiulių diskusijų, tai yra realiosios ekonomikos finansavimo. Abipus Atlanto e, sąlygos, kuriomis dabar e, vystosi ekonomika ir kalbame apie investicijas, apie svarbiausius prioritetus, tai to, tai tokios aktualios yra JAV, ar čia kitapus sprendžiame, kaip užtikrinti finansinių rinkų stabilumo e, klausimą. Nepamirškime, kad, kad vyksta dėrybos dėl visapusiškos prekybos ir investicijų sutarties. Tai irgi yra susiję ir tai turės savo poveikį šioms diskusijoms, nors finansinės rinkos yra kitas dalykas, tai nesusijęs su toms dėrybomis. Mm, Europos situacija situacija Europoje pasikeitė nuo diskusijų dėl bankininkystės sistemos e, pradžios. Buvo paskelbta bankų e, testavimo nepalankėmis sąlygomis, ataskaitos rezultatai. Kalbant apie tai, kas aktualu vidaus rinkai ir kaip tai gali paveikti vidaus rinką, čia yra keletas aktualių klausimų. Bankų struktūra turi būti išnagrinėta konkrečiai, e, išanalizuojant kiekvieną, kiekvieno modelio banką ir išsiaiškinant, koks būtų jų indėlis į realią ekonomiką. Ir jeigu yra kažkokių bankų, E, kurie, kurių veikla prisidėtų prie vidaus rinkos skaldimo. Tai čia noriu prisiminti tai, ką sakė Hokmarkas ir jeigu nagrinėsime viską e, izoliuotai, gali būti, kad, kad vėl atsiras tendencijos nacionalizuoti darbą šioje srityje. srityje ar neužtikrinsime indėlio į Europos ekonomiką. Dar porą pastebėjimų. Manau, kad šiuose diskusijose, kalbant apie tai, kaip, kaip, mes, kaip mes įgyvename bazelio e, reikalavimus, taip pat turi būti apsvarstyti. Ir manau, kad šiuose diskusijose kol kas niekas nekalba apie tai, kad bankų sektoriui bus pasiūlytas kažkoks tai labai patrauklus sandoris. Mes turime viską pailiui išnagrinėti, išsiaiškinti, kaip tai veikia finansinės rinkas ir užtikrinti, kad bankai prisidėtų prie realiosios ekonomikos finansavimo. Dar kartą prašau laikytis laiko limito. Otmar Karas. Aš klausiausi pasisakymų ir maščiau. Man atrodo, kad šiame pranešime yra apibendrinantis likščioriniai teisės aktais, finansų rinkos tikslai, finansinė struktūra ir taip pat priežiūra. Visi šitie aspektai tarsi yra sutalpinami į vieną pranešimą. Jeigu tai bus iš tikrųjų padaryta, tai šitas pranešimas bus naudingas. Meski turėtume vėl turėti uždėti sąskajas su Lykanen pranešimu. Pasinaudodami komisijos pateiktų pasiūlymų po 2008 metų, kai iškilo problemos dėl Fortis, vėl turime grįžti prie šitų uh, diskusijų dėl to, ar bankas, dėlis bankas apskritai gali žlugti. Pačioje pradžioje mes girdėjome, kad e, bus atliekamas ir vertinimo poveikio vertinimas. Taigi reikėtų grįžti prie viso dokumentų paketų ir mes visus juos aptarnėjame atskirai, o dabar Hokmar siūlo visus šiuos pranešimus apibendrinti. Manau, tai reikėtų padaryti ir konstatuoti, kas ką apskritai numato. Vienas yra teisėkuros aktas, kitas yra vertinimo dokumentas, o kitas yra priežiūros dokumentas. Taigi reikėtų grįžti prie kiekvieno to atskiro pranešimo, tačiau diskusija turėtų vykti bendrai apie visus mes tiesiog galvodami apie socialinę rinkos ekonomiką turėtume grįžti prie esminių bankų veiklos principų. Tai, kas buvo padaryta Likanenin, Likanen pranešime ir tai, kas buvo pasakyta kitose pranešimuose, turi būti į tai atsižvelgta, tačiau mes negalime visko aptarti viename pranešime. Tačiau labiausias, svarbiausias dalykas yra rinkos struktūros poveikio vertinimas, banko struktūros poveikio vertinimas visai ekonomikai. Mes anksčiau esame kalbėję apie priežiūros problemas, turėdami omenyje bankų sistemos struktūrą. Taigi dar kartą norėčiau rekomenduoti sėsti prie stalo ir tiesiog išsiaiškinti kiekvieno atskiro pranešimo esmę ir pobūdį. Ludvigson. Ačiū, pirmininkė. Labai svarbu pragmatiškai vertinti šitą pasiūlymą. Siekiant kontroliuoti ir didelius bankus Likanen pranešime buvo pasiūlyti kai kurie principai, o be to komisija savo pasiūlyme taip pat rekomenduoja ieškoti e, protingos pusiausvyros. Tai turėtų būti pasakytina ne tik tai apie didžiuosius bankus, bet ir apie visus bankus. Manyčiau, galima rasti būdų užtikrinti finansinį stabilumą. Tai turėtų padaryti priežiūros institucijos pirmiausia, o vadovaujantis šiuo pasiūlymu ilgainiui yra rekomenduojama tiesiog sukurti protingas, subalansuotas bankų sistemas. Marko Valį. Si. Marko Valį. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai ir neperžengti dviejų minučių limito. Aš naujas šio komiteto narys 2009 metais, kai prasidėjo e, krizė, dirbau komercinėme banke, taupamajame banke. Žinoma, mes neprisidėjome kaip bankas prie krizės. Tačiau dabar klausydamasis pranešėjo, išgirdau, kad daug kas pasikeitė, daug kas e, buvo nuveikta, tačiau kas pasikeitė iš esmės? Pasikeitė, ko gero, tik tiek, kad verslininkai, kurie dirbo su vadinamais tradiciniais bankais, nukentėjo o didieji investiciniai, komerciniai bankai tiesiog buvo užversti įvairiais pagalbos pasiūlymais iš centrinio banko ir kitų institucijų. Todėl dabar galvodami apie krizės pabaigą, siekdami jos, turime pamastyti, kaip nukreipti bankų paslaugas rinkos reikmėms, kaip paskatinti e, gerovę. Todėl mes turėtume dabar pasistengti žengti nemažus žingsnelius, o tiesiog ieškoti svertų e, rinkai gyvinti, skatinti. Aš manau, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai turėtų pagalvoti apie sisteminį pasiūlymą, turint omenyje bendrą tarptautinį kontekstą, kadangi problemų kyla ne tik Europoje. Reikėtų pagalvoti ir apie tarptautinį mastą. Prieš suteikdamas dar kartą žodį pranešėjui, norėčiau paklausti, ar komisija pagėdautų trumpai pasisakyti. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui, šešėlėms pranešėjams ir parlamento nariams, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Norėčiau paminėti tris dalykus trumpai. Pirmiausia, kodėl reikalingos bankų struktūrinės reformos po visų įvykdytų reformų kolega Balsas nemėgsta akronimų ir sutruminimų, tačiau aš norėčiau priminti e, naują, naujus kapitalo reikalavimo pagrindus ir jeigu pažvelgtume į bankų buhalternės knygas, tai pastebėsime, kad yra labai skirtingai vertinima su prekyba susijusi rizika ir todėl mes dabar turėjome padaryti tam kitru, tikrus pakeitimus kapitalo reikalavimo e, direktyvoje. Problemų sprendimas, bankų problemų sprendimas esame nuveikę labai daug ir daugumai bankų šie mūsų nauji, nauji pasiūlymai buvo naudingi tačiau kai kurie labai dideli, labai sudėtingi bankai, apie kuriuos mes čia kalbame, iš esmės kalbame apie 30 bankų, dar e, tebe turi problemų, ypač tie bankai, kurie dirba tarptautiniu mastu, kadangi yra e, išlikusi rizika iš ankstesnės veiklos. Ir be to reikėtų pagalvoti apie vidaus rinkos matmenį, kadangi e, reikia ir toliau reglamentuoti e, bankų veiklą vidaus rinkoje, bet tai nėra pakankamas dalykas nacionaliniai teisės aktai nebūtinai kelia riziką dėl to, kad jie yra skirtingi, tačiau jeigu mes galvosime apie bendrą rinką tai ir paliksime galioti nacionalinius teisės aktus, tai tiesiog pažeisime tą vieningos bankų sistemos principą. E, kitas dalykas, mes nenorėtume kokios nors ypatingės reikšmės arba e, ypatingo dėmesio skirti dideliems bankams, tačiau svarbu įvertinti tą jiems kylančią specifinę riziką. Galvodami apie realią ekonomiką, turėtume vis dėlto ypatingą dėmesį kreipti kapitalo sąjungo, kapitalų rinkų sąjungai ir atitinkamai ją stiprinti. Tai trys dalykai, kuriuos aš norėjau paminėti ir galbūt reikėtų grįžti prie Gular pateikto samprotavimo dėl tarybos nuostatos, dėl priežiūros veiksmų laisvės taryboje iš tikrųjų nuomonės dar nėra suderintos ir komisijoje mes, komisija toliau stengiasi tarybai paaiškinti mūsų pasiūlymo esmę. Jis yra pragmatiškas, mes norėtume užtikrinti tinkamą su pusiausvyrą tarp priežiūros ir priežos institucijų taikomos, e, taikomą lankstumą. Dėkoju komisijai. Dabar dar kartą pranešėjas. Ačiū, dėkoju už įdomias diskusijas. Man labai patiko girdėti, kad kai kurie kolegos iš kairės pusės pasisakė kaip tikri kapitalistai ir žavėjosi rinkos ekonomika. Tai yra labai geras atspirties taškas. Ar jūs pritarėte mums? Aš visada pritariu Jums, jeigu Jūs kalbate, kad rinkos ekonomika yra geras dalykas. Kai kalbame apie socialinę rinkos ekonomiką, Jūs kalbate apie socialinę rinkos ekonomiką, o aš sakau, kad rinkos ekonomika visada yra sociali. Aš manau, Jūs sutinkate su manimi, kad reikia daug papildomų investicijų. Aš manau, kad Okmaras teisingai pasakė, nesvarbai kokios išvados be bus padarytos kad tas vienodų taisyklių rinkinys yra tik tai viena problemo sprendimo galimybė. Atrodo, Filip sakė, kad jisai tiesiog girdi tarsi mano pasisakymą, tarsi muziką savo ausyse. Man patinka klausyti tokį vertinimą, tačiau kartais galima išgirsti ir kitų tonų. Aš ne, ne, nesakiau, kad mes norime per daug reguliuoti arba jau reguliavome per daug. Aš sakiau, kad nuo 2009 metų mes pradėjome reguliuoti šią rinką ir sakiau, kad reikia atsižvelgti į pakitusias sąlygas, kadangi 9 metai ir 14 metai iš esmės skiriasi. Mes turime pripažinti faktą, kad nuo anų teisės aktų prieimimo laiko situacija pasikeitė. Aš taip pat nepasakiau, kaip teigė Saje, kad aš tiesiog pirmenybę teikiu universaliems bankams. Lygiai taip pat e, priešingai nei teigia kolegai, kolegos socialistai, kad aš apskritai nemėgstu bankų. Tiesiog aš manau, kad bankų struktūros yra labai skirtingos, priklausom susikūrusios priklausomai nuo poreikio. Tai yra maži bankai, e, mažmeniniai bankai, kreditavimo bankai. Aš tiesiog nenorėčiau, kad mažmeniniai bankai nebūtų verčiami likti mokus. Todėl mes turime pagalvoti, išryškinti tikrasias problemas mes pastebėjome tikruose investicijų bankuose konkrečias problemas ir tos problemos buvo atskirtos. O po to iškilo prieš priešba arba skirtumų tarp mažmeninių bankų ir bankų, kurie dirbo su nekulnojimu turtų padengtomis paskolomis. Lehman ir Brothers iš tikrųjų e, susidūrė su uh, mažmeninės rinkos problemomis. Taigi finansinės krizės metu pagrindinės problemos buvo susijusi su mažmeninė rinka kaip prieš priešą nekilnojimo turto e, rinkai. Kai kurie e, bankai ėmėsi spekuliatyvinių operacijų ir todėl uh, mes turėtume mm, skirti dėmesį tikroms problemoms, o ne tariamoms problemoms. Komisija kalbėjo, kad reikia tiesiog kreipti dėmesį į realią riziką, su kuria, susid... kur, kuria gali atnešti mums universalūs bankai. Tačiau reikėtų turėti omenyje visus teisės aktus, kurie jau yra priimti, dėl kurių mes apsisprendėme. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Jakobas, atrodo, paminėjo jį savo pasisakymę. Tai reiškia, kad dabar visiems bankams yra keliami visiškai skirtingi kapitalo likvidumo reikalavimai. Viskas priklauso nuo verslo modelio ir rinkos paklausos. Būtent tai yra atskaitos taškas, kuriuo turėtume vadovautis. Vėl grįžtant prie šito klausimo, ar bankas gali būti per didelis, kad bankrutuotų. Tačiau tai nereiškia, kad jis, bankas galėtų būti per didelis, kad toks apskritai galėtų išlikti. Tiesiog reikėtų numatyti tiems bankams konkrečius reikalavimus dėl subsidijavimo. Iš tikrųjų, dvišalių pagrindų toliau galėčiau diskutuoti komitete šiuo klausimų. Tačiau jeigu mes, kai bankai atsiranda problemų, reikėtų pagalvoti apie kelbimo variantą, kuriame nebūtų naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Taigi, pirmiausia, reikėtų pagalvoti, ar gali būti tinkamai taikoma bankų problemų sprendimo direktyva. Jeigu bankų kapitalo formos yra skirtingos ir jeigu mes kalbėtume tik tai apie depozito bankus, mažmeninius bankus, kuriems iškyla problemos, tai tuomet iškiltų abejonių dėl tų gelbėjimo priemonės tinkamumo. Reikėtų prisiminti, kaip buvo pasilgta Kipre. Sistema, visuomenė, ekonomika, socialiniai aspektai. Visa dėl viso to nukentėjo šitos priemonės patikimumas. Tiesiog reikėtų realiai vertinti situaciją. Mažmeniniai bankai yra ko gero patys saugiausi. Reikėtų atsižvelgti į įvairiausią riziką. Ir tai yra svarbiausias dalykas. Aš galiu pasakyti tvirtai, kad rinkos ekonomikos uh, E, e, proteguotojai Filipas ir Svenas sako, kad iškyla pavojus bankui susidūrusių problemoms e, taupytojų lėšoms. Filip, aš tiesiog žaviuosi tavimi, tavo požiūrį. Tačiau jūsų politinės šeimos nuostatos rodo, kad jūs reiškite būtent jos nuomonę. Tiesiog visada primant sprendimus reikėtų būti pasiruoštam atsakyti už tuos sprendimus. Iš tikrųjų, tie sprendimai gali būti sudėtingi. Aš bent jau pasimokiau ir manau, kad jeigu bankui iškyla problemos, tai tie kapitalistai, kuriuos jūs mėgstate, turėtų tiesiog mokėti ir kad nenukentėtų santaupų lėšos. Goals, different... <coughs> Ačiū, visi pritarė tikslams, bet čia ir mano, kad yra skirtingų būdų juos pasiekti. Ir žinoma, kalbėsime ir apie socialinę rinkos ekonomiką. Tačiau šiuo klausimu, dėl to ar struktūrinės reformos, pane pirmininkė, EPP frakcija e, džiaugiasi, kad visi dabar pasisako už, pro, už socialinę rinkos ekonomiką. Tačiau diskusija yra, ar rinkos ekonomika yra pati socialinė savo esme, ar ją reikia tokią padaryti. Taigi čia yra skirtingų nuomonių, dėl to diskutuosime atskirai. Tačiau kol kas galiu pasakyti, koks yra grafikas. Sverstant šį teisės aktą, viešieji klausimai įvyks gruodžio antrą dieną, pranešimo projekto pristatymas sausio 21 dieną. Terminas pakeitimams bus sausio 30 diena ir pakeitimų svarstymas numatytas 23 kovo, balsavimas vyktų 23 kovo, o plenarėje sesijoje būtų tvirtinama balandžio mėnesį 15 metais. Grafikas toks, kol kas toks pat, diskusija buvo gyva ir labai įdomi. Toliau periname prie kito pasiūlymo patvirtinti reglamentą susijusio su šiuo. Ir tai komisija pristatė kaip paketą kartu su ankstesniu pasiūlymu 14 metų sausio mėnesį. Ir tai yra pasiūlymas dėl reglamento, dėl vertybinių popierių įsigijimo, finansavimo sandorių, duomenų teikimo ir skaidrumo. Ir pranešėjas yra ponas Renato Sorų. Prašom. Benedettų nefektį. Labai ačiū, pana pirmininkė. Visai kaip jūs teisingai pastebėjote, šis taisyklių rinkinys į parlamentą pateiktas kartu su kitais teisės, aktai, teisės aktų projektais. Pavyzdžiui, diskusija, kurią ką tik turėjome dėl struktūrinių reformų bankinėje sistemoje, o šis dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių pateiktas ekspertų grupės, kuriai pirmininkavo e, e, Kiulikirinas 11 metais. Jis pateiktas dėl to, kad e, finansiniais san, vertimių popierių įsigijimo finansiniai sandoriai yra likvidumo kūrimo būdas teikiant įkaitą ar panaudojant ant pirkimo sandorius. O tai ir yra šešėlinio bankinio pasaulio didžioji dalis. Kai buvo daromos reformos, tvirtinami reglamentai dėl vertybinių popierių, e, buvo bijamasi, kad tam tikra veiklos dalis iš reguliuojamos srities perėjus į nereguliuojamą sritį, tai yra šešėlinė bankininkystė. Tiesiog perskels ten. Ir e, pirmiausia, aš pateikiau, e, kreipiausi į Gunarą Hokmarką dėl to, ar negalėtume dirbti kartu, nes šie du dokumentai turi daug bendro. Nors iš principo įmanoma šios dokumentus išlaikyti atskirais. Šešėliniai pranešėjai, pavyzdžiui, sustiko atskirai. Aišku, buvo neoficialių sustikimų, neformalių apsikeitimų nuomonėmis E, ir tai buvo naudinga. Mes nusprendėme, kad derinsime savo darbą renkiant tuos du dokumentus ir todėl jie yra čia svarstami kartu ir turime antrą pradinį keitimąsi nuomonėmis. Na, o metų pabaigoje, gruodžio 18 dieną, bus pateiktas pirmasis projektas e, diskusijai sausio 21 dieną komitete, po to bus terminas pakeitimams ir ko gero visą tai bus baigta kovo mėnesį. Kad e, tą mėnesį būtų galima patvirtinti komitete šį dokumentą. Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriai. Čia yra iš esmės e, du sandoriai E, atpirkimo sandoriai parduodant e, akcijas su galimybė jas atpirkti. Ir po to e, vertiminių poverių skolinimas yra antras tipas. Tai yra nėra įsipareigojimo išpirkti vertybinių popierių. Yra galimybė pratesti terminą tokiems sandoriams. Tai yra svarbis rytis, nes čia kalbame apie bankinį turtą, kuri, kuris sudaro 53 trilijonų eurų. Daugiausia ši rinka yra skoncentruota Europoje ir Junktinėse valstijose. Kaip įsivaizduojate, čia, aišku, didelį vaidmenį vaidina Junktinė karalystė, kadangi finansų rinka Junktinė karalystė yra didžiulė. tam, kad būtų galima sumažinti sisteminę riziką. 2013 metais e, stabilumo valdyba patvirtino politikos e, pagrindus siekiant e, reguliuoti vertybinių popierių įsigymimo finansavimo sandarius ir priemonės, kurios čia turi vaidinti vaidmenį kyla iš finansinio stabilumo valdybos, ypač rekomendacijos 1 ir 2 susijusios su duomenų rinkimu ir informacijos rinkimu apie e, šią rinką, kad būtų galima padidinti jos skaidrumą. Tai buvo svarbu ir investuotojų atžvilgių. Po to septintoji rekomendacija buvo susijusi su finansiniais tarpininkais, kad jie teiktų pakankamą informacijos savo klientams. Taigi yra trys skirtingi skaidrumo lygmenys sistemoje. Tai kalbama apie investuotojus ir individualius klientus. Visą tai turėtų sukurti aiškesnę, skaidresnę sistemą ir pagerinti skaidrumą sistemiškai, nes būtų teikiama informacija, platesnė informacija investuotojams. Būtų užtikrinamas sutarčių didesnis skaidrumas. Nes čia mūsų tikslas yra ne tiesiog kur, sukurti galimybės likvidumui, nes vertybiniai popieriai turi būti naudojami tokiu būdu, kad e, tai yra jie nu, naudojami ir panaudojami iš naujo ne vieną kartą iki dešimties kartų Europoje ir Junktinėse valstijose pagal dabartinę. O dabar informacijos apie šias rinkas trūksta. Tai yra ta informacijos spraga, kurią reikia užpildyti. nuo 2009, grįžtant prie 2009 metų e, būklės, tai finansinė sistema tapos, buvo tapus per didelė, per daug įsiskolinusi. O tas e, sverto koeficientas atsiranda dėl e, vis pakartotinio vertybinių popierių panaudojimo. Na, Įvyko pradinis šešėlinių pranešėjos sustikimas e, kartu su finansų sektoriaus atstovais, didelių bankų atstovais ir finansų stabilumo valdybos atstovais ir tapo aišku, kad visi supranta, kad reikia reguliuoti šią sritį. kai kurie kritiniai aspektai yra fundamentalūs, nors kai kurios sritis yra galbūt netokios svarbios. Yra tam tikrų terminologinių skirtumų e, įvairiose valstybės narėse, taip pat lyginant su kitais regionais, pavyzdžiui, jungtinėmis valstybėmis ar tolimaisiais rytais. Europos centrinis bankas tik pastaruoju metu pradėjo kalbėti apie tai, kad reikėtų Nu, vartoti terminą pakartotinis naudojimas, o ne pakartotinė hipoteka. Nes yra atveju, kuomet e, e, vertinis popierius pakartotinai naudojamas be naujo įkaito. Tai yra būdas panaudoti vertiminių popierių, kuris turimas, pavyzdžiui, banko portfelyje Antras svarbus dalykas yra taikymos srities tinkamas nustatymas. Ar tai bus taikoma tik tai finansiniams sandoriams, kurie, apie kurias gerai žinoma, ar mes kalbame apie ateities finansinės priemonės ar rinkas, kurie gali atsirasti tam, kad, galėtų, kad būtų apeinama tai, ką mes siekiame reguliuoti. Daugelis E, suinteresuotų pusių mano, kad reglamentas turėtų būti pakankamai platus ir leistų komisijai jo principus taikyti naujoms priemonėms, e, kurios galėtų atsirasti. Kitas svarbus aspektas kuris pabrėžiamas bendrai yra centrinių bankų vaidmuo. Jeigu kalbėsime apie repo operacijas, kurios įtraukia, kuriuose dalyvauja ir centriniai bankai, tai ar tos operacijos turėtų būti, apie jas turėtų būti pranešama dvišalių pagrindų priežiūros institucijoms ar ne. Kai kas mano, kad taip reikėtų daryti, apie tai jos reikėtų pranešti, pateikiant, kad galima daugiau informacijos. Kai kurie mano kitaip, Europos centrinis bankas nemano, kad tos nuostatos turėtų būti taikomas centriniams bankams, kai jie vykdo pinigų politikos operacijas, panaudodami repos sandarius, nes čia reikia konfidencialumo. ir jie pasisako prieš tokį viešą tokių operacijų skelbimą. Taigi, toks išimčių taikomų Europos centriniams bankams taikymas yra e, dar neišspręstas klausimas. Yra tam tikrų politinių grupių, kurios mano, kad skaidrumo reikalavimai turėtų e, būti svarbesni negu kad konfidencialumo sumetimai vykdant pinigų politikos e, operacijas. Dar viena tema, kurią reikės analizuoti detaliai, yra ta. Pakalbėjus apie tai su Junktinių valstijų išdo ministrų atskaitomybės klausimu. Ar mes e, analizuosime kitas rinkas, sistemas, kurios naudojamos kitose šalise, pavyzdžiui, Junktinėse valstijose. Nes esant e, e, dvišaliams santykiams, aišku, kad gali būti tam tikra interferencija. Ir galbūt reikia vengti ir reikalingo dubliavimuose. Kalbant apie informacijos atskleidimą, Visos interesuotos pusės sutarė, kad jau egzistuojančios techninės priemonės turėtų būti naudojamos ir operacijoms su išvesnėmis finansinėmis priemonėmis. Ir tai yra svarbi prielaida prieš pradedant kalbėti apie apie detalės šių pasiūlymų. Žinoma, turime, turime ilgametę patirtį čia. Kitas atviras klausimas yra maržos Ar čia reikėtų numatyti minimalias maržas, prekiaujant vertiniais popieriais? Atsižvelgiant į ekonomikos veik, e, subjektų prisimamą riziką, kai jo imasi tokių operacijų, laikinai įsigydami vertybinius popierius, Pirinkas prašo užbaigti e, pranešimo autorių pristatinėti savo pranešimą. Taip, ačiū pirminkė, aš e, jau ketinau baigti. Dėl įvertimo mažesnė nei rinkos verte, nes šiuo atveju gali pasitaikyti atvejų, kuomet e, turto kategorija naudojama ir pakartotinai naudojama. Tai gali kelti atskiros rizikos ir sisteminės rizikos. Taigi, tokia įžanga šiam pranešimui dėl vertinių popierių įsigymo finansavimo sandorių. Na ir aš mielai išklausysiu šiandien pranešėjų ir kitų komiteto narių nuomonės. Dabar Damsa Hubner, EPP šešėlinė pranešėja. Ačiū, pirmininkė. Reference to what Gunnar has made at the beginning. E, aišku, lyginant 9 ir 14 metus, tai yra skirtumų. Aišku, dabar ir 14 metai, bet šį reglamentą turbūt reikėjo parengti daug anksčiau, remiantis dabar jau mūsų turime patirtimi turint galvoje dėl sandorių, kurie svarbus rinkos likvidumui, tai čia yra sandoriai, kurie gali būti rizikingai naudojami ir šešėlinėje bankininkystėje, dėl ko gali susikaupti pernelyg didelis svertas ir gali kilti rizika dėl užkretimo. Ir du iššūkiai yra čia. Vienas yra dirbti su Gunaru dėl Likonino pranešimo. Čia yra aiškus ryšiai. Ir aš tikiuosi, kad galbūt pavyks e, greičiau parengti šį reglamentą, kuris kelia mažiau problemų negu Likonino pranešimas. Reikia žiūrėti, kokiu mastu mums čia pavyks dirbti kartu ir galbūt kažkada reiks priimti sprendimą, kad suskaidytume šios du darbo aspektus. Kalbant apie šešėlinę bankininkystę, matome, kad daug dirbame pasaulinių lygmenių, ypač finansinio stabilumo valdyboje, kuri analizuoja klausimus, kurie svarbus ir šiam reglamentui. Taip pat reikia rasti sprendimą, kaip atsižvelgti į finansinio stabilumo valybos darbą. Galbūt komisija vėliau galės atsižvelgti į tuos rezultatus tam tikrų mastų. Norėčiau identifikuoti tas sritis, kur, man atrodo, būtų naudingi tam tikrai pakeitimai. Ir tai yra iš esmės tie dalykai, kuriuos norėtų įtraukti Renato. Vienas rytis yra apibriešių klausimas ir vienas iš iššūkių. Tvirtinant reglamentą 14 metais yra tas, tas kad daug apibriešių jau yra įtvirtinta kitose reglamentuose. Ir mums reikia bendro požiūrio, bendros filosofijos, kaip e, su tais sumis apibriežtinėmis susidoroti. Galbūt reikėtų kai kur kai kurių naujų apibrėžčių, kai kuriems e, sandoriams ar įkaito aspektams. Yra apibrėžčių, kurios gali pareikalauti didesnio tikslumo. Taigi šis klausimas yra gana svarbus ir skirtumas tarp pakartotinio naudojimo ar rehipotifikacijos irgi taip pat svarbus aspektas, kurį reikės išsiaiškinti. Kitas klausimas, kurį paminėjo Renato, tai yra tos situacijos, kuomet įtraukiami centriniai bankai kaip sandorio šalis ir ar tokie sandoriai turėtų laikytis šio reglamento nustatytų skaidrumo e, reikalavimų, nes čia kalbame apie pinigų politikos sandorius, tai yra didelis klausimas. Aš matau daug argumentų, kad e, šiais atvejais būtų taikomos išimtis, kai sandorio šalis yra centriniai bankai. Taip pat kitas klausimas yra e, sprendimai dėl atskaitmybės reikalavimų ir MVI taikomos išlygos. Čia yra taip pat e, klausimai, apie kuriuos reikia rimtai pagalvoti. Atrodo, kad yra pateisinama būtų taikyti tokias išlygas MVI, bet apie tos sandorius turėtų būti praneš, pranešti kita finansinio sandorio šalis. Tai galėtų būti vienas iš sprendimų. Tuomet MVI tektų mažesnė našta. Taip pat yra laikotarpio klausimas, per kurį sandario šalis turėtų saugoti informaciją apie vertinių popierių įsigijimo finansavimą. Komisijos pasiūlymas yra gana toks dosnus. Viena vertus, nes numato dešimties, dešimties metų laikotarpį, galima abejoti, aišku, tokia laikotarpio trukme, atsižvelgiant į rinkos dinamiką. Ir šiame kontekste dešimties metų laikotarpis turi menką pridėtinę vertę, todėl aš norėčiau aptarti šį klausimą komitete, kokia būtų parama trumpesniam laikotarpiui. Klausimas taip pat yra toks bendras, jeigu norime, kad finansų sektorius prisidėtų veiksmingai prie ekonomikos augimo, tai reikia galvoti ir apie tokio reglamento sukeliamus kaštus. Skaidrumas, aišku, yra fundamentalus tokiuose sandorus, tačiau aš nesu įstikinusi, kad mums reikia tokio pat detalumo informacijos teikimo. Pavyzdžiui, kiek tai rūpi piliečiams, tai turto valdymas yra visai kitoks dalykas. Aš taip pat manau, kad norint sumažinti investuotojams tenkančius kaštus, reikia galvoti apie esamų priemonių panaudojimą. Pavyzdžiui, prekybos dep depozitorimai galėtų būti vienas iš pavyzdžių, kaip būtų galima investuotams sumažinti tenkančias išlaidas. Na ir pagaliau aš taip pat e, manau, kad tai, kad Renato naidojo repo sandorius ir finansinio stabilumo valdyboje vykstantį darbą, manau, kad reikia daug, yra daug pavyzdžių apie tai, kaip įkaito E, reikalavimai, kokie taikomi, kai nebankinė institucija skolinasi patikdama įkaitą. Man atrodo, mes matome, kad čia e, reikia taisyklių dėl trumpalaikio skolinimo įkaito. E, finansų stabilumo valdyba dirba šioje srityje ir mes turime turėti galvoje, kad mūsų reglamentas turėtų atitikti pasaulinės taisyklės ir galbūt peržiūros taisykla, taisyklė E, galėtų padėti čia sprendžiant šios klausimus. Taigi, taip pat reikia mm, galvoti, kaip e, Renato minėjo apie vertinimą mažesnė rinkos vertė. Taigi, čia yra tos rytis, kuriuose turėtume diskutuoti su šešėliniais pranešėjais ir su Renato rengiant šį reglamentą. Manau, kad e, Mes čia dirbsime siekdami to pačio tikslo, užtikrinant skaidrumą ir siekdami, kad šis reglamentas būtų pozityvus prisidedant prie ekonomikos augimo Europoje. Ačiū. Dabar prašysiu kitų šešėlinių pranešėjų kalbėti šiek tiek trumpiau, nes dabar jau turėtume pradėti diskusijas dėl, dėl kito klausimo. Taigi, Keis Winburn. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai labai techninės rytis ir tikrai reikia aptarti kai kuriuos aspektus. Tai pirmasis keitimas, keitimasis nuomonėmis. Esu dėkinga pranešėjai už dvi šalius jau surenktus e, susitikimus. Tai yra išties svarbi tema ir aš pritariu Danutai e, dėl to, kad E, reikėtų sparčiau nagrinėti šį teisės aktą. Mes bandėme imtis atskirų reglamento dalių, e, daugybė nacionalinių priežiūros institucijų, bet taip pat finansinio stabilumo valdyba, tos klausimus jau kėlė net prieš šešis metus. Taigi iki šiol uh, jis buvo svarstomas labai nekoordinuotai, o skar, svarstydami EMIR direktyvą, taip pat e, finansinių rinkų direktyvą, svarstydami kalbėjome apie atpirkimo sandorius, taip pat finansinių sandorių direktyvą, taip pat KVPI e, direktyvą svarstydami apie tai, taip pat kalbėjome. Aš tikiuosi, kad šį kartą mes viskas su, dėsime į vieną vietą ir apžvelgsime viską bendrai, o ne atskirus aspektus ir pasirinksime teisingą požiūrį. Mums reikalingas vienaly, vienalytiškas požiūris, kad neliktų spragų. Ir Atžvelgiant į tai, norėčiau vis pirma pakalbėti apie apibrieštis. Buvo daug kalbėta apie tai, kad e, tas teisės aktas turėtų būti e, parengtas žvelgiant į ateitį, tačiau mes kaip įstatymų leidėjas sutikėme savo, daug savo galių komisijai ir sutikėme galės komisijai pakeisti apibrieštis nuostatas. Todėl aš norėčiau, kad susitartume bent dėl apibriešties, kas yra vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriai, nepaliekant to kitam lygmeniui, kad susitartume bent jau dėl esmės, kad e, nepavestumėme to, tokių įgaliojimų žemes, žemesnio ligmens e, institucijai. Taip pat e, panaudojimas ir rehipotekavimas, koks kas tai per dalykai. Naudojami jie dabar kaip vienas kitą pakeičiantys, tačiau tai yra skirtingi dalykai, skirtingi veiksmai ir teisiškai jie yra du atskiri terminai. Todėl mums reikia bent jau surenkti diskusijas dėl to, ar mes pritarsime siūlymui, kad panaudojimas, pakartotinis panaudojimas apims abu terminus, ar eisime finansinės stabilumo valdybos keliu, kur, kuri taiko abu terminus ir jų apibriežti šiek tiek skiriasi, nes panaudojimas, pritai, panaudojimo kontekstas šiek tiek skirtingas. Taip pat Danuta kalbėjo apie e, ataskaitų teikimo būdus. Vienas yra reikalavimas reglam, reguliavimo institucijai teikti ataskaitas, kita taip pat investuotojai privalo teikti ataskaitas. Turime užtikrinti, kad būtų patvirtintas proporcingas, subalansuotas ataskaitų teikimo e, reikalavimas. Taip pat e, reikia išvestinių vertybinių popierių gamint kurie e, pradžioje ne, neprivalėjo teikti ataskaitų, tai su Frank Dodds įstatymu toks reikalavimas atsirado. Ir reikia, pramonį irgi aktualu, kad būtų su, e, parengtas tinkamas modelis. Reikia tokios aplinkos, kurioje būtų aiškumas ir užtikrintas informacijos tekėjimas, ypač reguliavimo institucijoms. Ir siūlau pasitelkti egzistuojančią infrastruktūrą, jei tai įmanoma, bei taip pat reikalavimus teikti ataskaitas suderinti su kitais galiojančiais teisės aktais ir vieno ligmens vieningas tekstas tikrai būtų naudingas. Turime apibriežti konkrečias rytis, remiantis tarptautiniais standartais, pavyzdžiui, e, dėl juridinių e, identifikatorių. Taip pat daug, finansinių rinkų, daug, daug nuveikėme finansinių rinkų direktyvą svarstydami ir yra, yra, jau egzistuoja reikalavimai šiuo klausimu, tačiau tie subjektai, kurie aptariami šioje direktyvoje, yra didesnio masto platesni nei finansinių rinkų direktyvos apreptyje. Dar vienas sritis, kurią turime panagrinėti, yra taip, kaip komisija e, elgesi su fina, finansinėmis ir nefinansinėmis sandorio šalimis. Komisijos pasiūlyme yra apibrieštis, kas yra tokio, tokios šalis Rengdami EMIR direktyvą mes daug laiko skiriame, skiriame bandymų išsiaiškinti, kas yra kas. Ir dabar viskas yra suplakta į vieną krūvą ir, ir, ir stinga iškumo. Aš manau, kad e, šiame reglamente gali būti reikalavimų, kurie taikytų, būtų taikomi tik finansinėms sandorio šalimis, kiti nefinansinėms bei taip pat finansinėms sandorio šalims. Tačiau reikia sukurti tokią sistemą, kuris kiek įmanoma e, sukurtų kiek įmanoma mažesnę naštą nefinansinėms sandaros šalims, todėl pritariu Danuto siūlymui, kad kai kalbame apie nestamb... nedidelius e, veikėjus, subjektus tokias kaip MVI, kad atitinkamai priderintume reikalavimus, kad nesukurtume papildomos naštos. E, kad ne, ne, nekeltumėms tokių pat reikalavimų kaip ir finansinėms sandorio šalis. Buvo minėtas įvertinimas mažesnė nei rinkos vertė. E, apie tai buvo kalbama neseniai vykusiuose konsultacijose su finansinio stabilumo valdyba. Ar tai tikrai gali būti naudinga priemonė šiame sektoriume? Tačiau apie, apie tai nekalbama komisijos dabar pateiktame tekste ir jeigu mes įvesime į tą tekstą tokią e, visiškai naują koncepciją ir dar ne, nesulaukia mm, šio teisės akto poveikio vertinimo, manau, kad mes su, sulaužysime pirmąją išsikeltą taisyklę, tai yra siekti geresnio reglamentavimo. Taigi, jeigu norime kalbėti apie vertinimą mažesnį rinkos vertę, turėtume prašyti komisijos atsijimti, pa, pa, peržiūrėti šį teksto pasiūlymą ir parengti tokį pasiūlymą, kuriame būtų ta koncepcija ir turėtume pirmą sulaukti poveikio vertinimo, nes poveikio vertinimas yra tikrai labai svarbus. Užbaigdama noriu pasak, dar išreikšti e, vieną dalyką, kvalgyti apie dalyką, kuris kelia susirūpinimą daugeliu, žinau, kad pranešėjas irgi apie tai žino. Viena iš sričių, kurioje yra daug sumaišties, kaip galima dabar pastebėti, tai esmos taikomos, e, taikomos e, rinkliavos depozitorimams ir kad tai yra e, e, tos, tos rinkliavos yra taikomos per užpakalinės duris. Ir kadangi čia nekalbama apie depozitoriumus, tai turėtume dar kartą peržiūrėti Europos rinkos infrastruktūros reglamentą. Taip pat, kadangi numatomi papildomi kaštai, turėtumėme e, reikalauti skaidraus mechanizmo, pagal kurį tos, to, te, tai, tos rinkliavos taikomos. Nes, kol kas, nes jos, yra, jos padidintos, tačiau nėra paaiškinimų, kodėl ir kaip. MIFID pagal MEFID direktyvą e, tai e, privataus sektoriaus atstovai privalo tokią informaciją teikti ir mes turėtume jos pareikalauti. Tai tikrai sudėtingas teisės aktas ir man atrodo, kad mes turėsime praleisti nemažai laiko e, šio, šio klausimo svarstymui. Filip Debekar. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat pasistengsiu kalbėti trumpai, nes Danuta e, ir Ky jau daug dalykų aptarė ir aš pritariu joms. Turime visų pirma suvokti, kokią sritį bandome reglamentuoti. Kalbėjome apie sisteminę riziką, turime nepamiršti šio aspekto ir išsiaiškinti, kaip, e, išsiaiškinti, kur yra sisteminė rizika šiame finansinėme sektoriuje. Manau, kad taip pat e, svarbu daug dėmesio skirti iškioms apibrieštims, neperkelti viso ko kitai institucijai. Jie apie tai kalbėjo jau, kai kurios apibrieštis naudojamos dabar turi būti patikslintos ir iš teisinio požiūrio taško, nes kartais jas galima skirtingai suprasti. Rengdami šį reglamentą turime nepamiršti, kad jis turi atitikti jau galiojančius teisės aktus, ypač kalbant apie prievalę teikti ataskaitas, turime sumažinti e, reikalavimus teikti ataskaitas e, investuotojams, nes pagal dabar galiojančius reglamentus, tai toks reikalavimas jau yra. Dėl vertinimo mažesnė rinkos vatetki tai yra teisi. Jeigu jau kalbame apie tai, apie dalį išskaitomą iš rinkos vertės, turime remtis bendra taisyklę. Pavyzdžiui, e, vyriausybiniai vertybiniai popieriai, yra, jiems taikoma išimtis, tačiau turime surenkti E, diskusija dėl to, ar tai yra normalus standartinis finansinis produktas ar ne. Žinau, kad e, finansų ministerijų tarybos atstovai norėtų, kad, kad ta, ta, ta, ta šimtis būtų taikoma. Danuta Erkiai taip pat e, minėjo daugelį dalykų, kuriuos reikės dar kartą aptarti. Taip pat reik, svarbu bus ir kokį darbo planą tvarkaraštį pasitvirtinsime, nes žinau, kad finansinio stabilumo valdyba dirba šiuo klausimu, turime neatsilikti nuo jų ir kai iškitimosi nuomonėmis supratau, kad mes kalbėsime su tų institucijų atstovais ir išsiaiškinsime, koks bus darbų tvarkaraštis. Tai tiek būtų ir kaip ir visi kiti lauksiu diskusijų toliau. Ačiū. E. Dėkuoju. Guo e vardu. Kas kalbės? Mariza Marisa Matėjas. Ačiū, bet aš nesu pasirengusi kalbėti. Kolega, kolegė Rena turėjo kalbėti mūsų frakcijos vardu, tačiau dėl objektyvių priežasčių ji negalėjo atvykti ir susisieks su pranešėju. Tiesiogiai. Žalieji Eva Žuly. Ačiū. Mes pritarėme pasiūlymų kaip pirmam žingsniui, kuriuo bus užtikrinta daugiau skaidrumo, tačiau kuris galėtų sukelti riziką užtikrinant tarpusavio ryšius tarp finansinių institucijų ir taip pat gali kilti rizika, kad sustiprės finansinė bankin, šešėlinė bankininkystė. Mes tiesiog norėtume, kad šitas pasiūlymas būtų pagerintas, kad būtų pateikta viešai e, e, apibendrinta informacija apie sisteminius pokyčius. Šešėliniai pranešėjai galbūt iškels ir kitus klausimus, ne tik tai skaidrumo užtikrinimą. Ir galbūt bus numatytas tam tikrus SFT finansinių transakcijų uh, uh, nuostatų pakeitimus ir dėl taikymo srities. Mūsų manimų galbūt ją reikėtų išplėsti kaip siūlė kai kurie šešėliniai pranešėjai, ir įtraukti ECB. Bent jau dėl tos uh, e, apdendos informacijos paskelbimo. Europos komisija turėtų tiesiog pasiūlyti tam tikras priemonės, kurios būtų panašios arba ekvivalentiškos su SFT Taip pat reikalinga daugiau pirmojo etapo gairių, kad būtų galima e, žinoti, į ką reikia atkreipti dėmesį. Investicijos jūsit ir, ir turėtų būti ta informacija, kuri būtų uh, skelbiama. Taip pat tai yra pasiūlyta dėl FSB. Taip pat mes turėtume įtraukti papildomą nuostatą, kad abi pusės paskelbtų priežiūros institucijoms ir apskritai, kad skelbtų uh, testo nepalankomis sąlygomis rezultatus. Mūsų manimų tai siūlo netiesiogiai FSB. Labai svarbu užtikrinti skaidrumą, e, kai yra perdaromos ipotekos, perskirstumos ipotekos ir labai svarbu laikytis gairių dėl minimalių reikalavimų siekiant e, užtikrinti bankų saugumą. Kalbant apie priežiūrą ir kompetentingas institucijas, mes pritarėme siūlymui, kad būtų teikiamos išsamios ataskaitos dėl SFT. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad šitos nuostatos yra netiesiogiai suformuotos FSB. Reikėtų tiesiog plačiau pažvelgti į skaidrumą ir atkreipti dėmesį į šiuos klausimus. Tai yra harmonizuoti nemokumo teisės aktus susijusius su FST ir taip pat reikėtų atsižvelgti į kitus sandorius, kurie, sandorius, kurie yra uh, susiję. That bilateral from repo lenders, kai yra teikiami už paskolas įkaitai. Labai svarbu, kad būtų išvengiamas skubių staigių per, pardavimų pagal repo Aš taip pat esu pasirengusi dalyvauti diskusijoje dėl šio teisės akto. Pranešėjas baigiamosioms pastaboms gaunu žodį. Ačiū pirmininkė, aš dėkuoju visiems, kas kalbėjo mano prašinėšimo tema. Žinoma, diskusija tęsis ir toliau. Jos metu buvo išsakyta įvairių nuomonių, pasiūlymų dėl struktūrinių reformų. Struktūrinės reformos yra bendros diskusijos rytinė dalis. Aš nenorėčiau, kad šita diskusija taptų grinai techninio pobūdžio. Uh, kadangi techniniai aspektai ne visiems yra suprantami, netgi tiems, kurie savo profesinio gyvenimo didžiąją dalį e, praleido dirbdami šioje srityje. Kadangi mes kalbame apie finansavimo priemonės, kurios galėtų tapti finansavimo e, šaltiniu. Buvo minėta, kad trūksta 800 milijardų Europos darbo rinkoje, rinkoje, tiesiog ekonomikoje, kad būtų galima paskatinti augimą. Pirmiausia, reikėtų konstatuoti, kad įmonės nepasitikė finansinių institucijų galimybėmis, todėl reikia užtikrinti daugiau skaidrumo, daugiau aiškumo. Ir tai turėtų būti pagrindinis finansinių institucijų veiklos tikslas. Reikia stiprinti vidaus rinką, didinti užimtumą, tiesiog žvelgti plačiau už savo įstaigos institucijos ribų. Taip pat reikėtų sutelkti dėmesį ne tik į techninius aspektus, bet į esminius dalykus, o tai turėtų būti uh, naujų darbo vietų kūrimas, gerovės stiprinimas, uh, abipusio pasitikėjimo stiprinimas, to pasitikėjimo trūksta politiniai vadovybei, tačiau ir valstybėms narėms trūksta pasitikėjimo vienos, viena kitos finansinėmis sistemomis. Taip pat nepakankamas pasitikėjimas yra tarp bankų ir verslo įmonių. Trūksta esminio pasitikėjimo, kadangi bankai dažnai neskiria e, finansavimo, paskolų įmonėms, kadangi jomis nepasitikė, kitas dalykas, įmonės nepasitikė bankais ir neprašo kreditų. Tai yra užburtas ratas, kurį reikia įveikti. Mes tiesiog turime imdėti pastangas, kad nukreiptume įvykius kitą linkmę. Dabar norėčiau padėkoti Jums už pasisakymus ir paminėsiu, kokie terminai pateikti pakeitimus dėl šito pasiūlymų. Tai e, projektas bus pateikiamas sausio 21-27 e, bus pateikiami e, pakeitimai, kovo 23 balsavimas, o plenarnėje sesijoje balandžio mėnesį. Ir dabar paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas. Taip pat yra panašus darbo tvarkės punktas ekonomikos valdysenos e, pagrindų peržiūra, situacijos įvertinimas ir iššūkiai. Turėtume prisiminti šešių dokumentų paketą, kuris turėtų būti įvertintas gruodžio mėnesį, tiesiog turėtų būti įvertinas tas, tas teisės pagrindų poveikis ekonomikos politikai Komisija nori, pažadėjo būti labai aktyvi, proaktyvi e, šių procesų kontekste. Pervanš Bereš yra pranešėjas, suteikiu Jums žodį iš karto. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už tai, kad įtraukite šį klausimą į darbo tvarkę pirmajam keitimusi nuomonėmis. E, <coughs> įtraukėme tą punktą, tą temą, kad e, kad, kad dirbtume atšildami į tai, kokius tekstus patvirtiname praėjusioje kadencijoje. Ir e, gruodžio 14-ąją, kaip žinote, komisija paskelbs šešių ir dviejų e, sandorių paketo įvertinimą ir tai e, le, leidžia mūsų komitetui surenkti diskusijas su šešėliais pranešėjais ir komisija parengs pirmąją vertinimo ataskaitę, remdamėsi mūsų, vykdydama mūsų e, užduotis. Taigi, e, toks planas darbų leis mums aps, ap, apsvarstyti visus susijusius klausimus, nes, kaip jau sakiau, pradedame diskusijas, noriu jas labai E, atvirai inicijuoti ir pa, pa, tik tikiuosi, kad jos bus e, pamatinės svarbos. Bendryje susidūrusi su krizėmis, e, kaip paaiškėjo, buvo visiškai nepasirengusi atremti tų krizių, tų sukretimų, kurie jie buvo ištikę. Ir dabar keliame štai kokį klausimą. Kaip vertiname tas nuostatas, kurias patvirtiname diena po kitos, e, taip pat kaip, kaip, ar pasiteisino stabilumo augimo pakto peržiūra, taip pat šešių dviejų pasiūlymų paketas Europos semestras ir e, biudžeto disciplinos sutartis. Euroz, pažvelgus į eurozoną, taip pat matome kad yra, ir vyksta diskusijos dėl policijai, pol, politikos priemonių derinimo, kuris būtų tinkamiausias. Taip pat noriu priminti 2013 spalio mėnesį komisijos parengtą dokumentą ekonomikos klausimų, kur aptartos e, visos priemonės e, įdėktos eurozonoje. Taigi, iš karto kyla klausimas, ar e, ekonominės e, e, politikos nuostatos leidžia e, užtikrinti reikalingą politikos derinį, ar, ar yra galimybių kovoti su procikliškomis tendencijomis, taip pat ar e, neiškils vėl kitų problemų, pavyzdžiui, peteknio deficito problema. Noriu pasiūlyti, kad E, mes viską vertintume iš teisinio požiūrio taško, atsižvelgdami į patvirtintus tek, te, mūsų jau te, tekstus, šia, šešių, dviejų pasiūlymų, tai nes 14 gruodžio komisija paskelbs savo vertinimo ataskaitą, ne tik tam, kad žvelgtume, kas nuveikta, bet taip pat ir kad pasiūlytume galimus pakeitimus peržiūrą reglamento kaip numatyta. Dar vienas svarbus dalykas, atsižvelgiant į uh, Birželio mėnesio tarybos, vadovų tarybos išvadas. E, jose raginama e, išsiaiškinti, kiek dar lieka laisvės manevrams šiame sektoriuje. Ir koordinatoriai nusprendė, kad šį pranešimą reikia renkti. Ir kaip nurodyta pranešimo pavadinime, mes sieksime įvertinti ekonominę valdyseną bendrai šiame pranešime. Ir todėl aš paraginčiau e, visų pirma bandyti atsakyti iš tai kokius klausimus, kuriuos ką tik tai pristačiau. Ir pasirinkdami tokį požiūrį mes turime būti pasirengę dirbti e, taip pat išalgdami į, į, į susijusius susijusių institucijų pareiškimus, pavyzdžiui, Tarptautinio valiutos fondo vertinimus ir taip pat tai, kad taip pat kai kurių biudžetinių priemonių daugiklio poveikį. Taip pat norėčiau priminti ACB vadovo pasisakymą už ES ribų, Jackson Hole, Jungtinėse valstijose, rūpiučio 28. Galima kaip nori tą jo pasisakymą interpretuoti, bet jis aiškiai kalbėjo apie tai, kad e, ne, ne, nebuvo atšvelgta kai kuriuos svarbius aspektus ir reikalavimą imtis platesnio masto kolektyvinių priemonių. Ir ir prisim, pasigilinti į, į kitus mums pateiktus teisės aktų pasiūlymus šiuose diskusijose. Taigi, su stabilumo ir augimo pakto prevencinis poveikis, ar jis tikrai buvo mm, pakankamas, ar mes pakankamai lankščiai veikiame. Manau, kad daugybė klausimų e, iškils ir. E, Daugybė klausimų iškilo po to, kai buvo patvirtintas šešių ir dviejų pasiūlymų paketas. Ir čia noriu prisiminti žymų į laišką, kurį parašė komisijos narys Oli Ren, dabar jis yra Europos parlamento narys. Ir jis parengė tą žymų įraštą, sureaguodamas į mūsų reikalavimus įvertinti riziką kiliančią investicijoms. Tačiau nuo to laiko nubėgo daug vandens ir tuo metu Europos par parlamento išsakyti nuogastavimai pasiteisino. Ir čia kalbu apie investicijoms, investicijų klausimų parengtą straipsnį, apie kurį ir buvo kalbama Olireno e, e, laiške. Turime įvertinti, ar iš tikrųjų tas, ta priemonė buvo naudinga investicijoms ir ar tikrai tai nebuvo pernelyg uh, toli nueita. Ir, aišku, kalbėdami apie laisvę manevrams, kurią turime, turime aiškintis, kas yra išskirtinės e, e, susidariusios aplinkybės, kokios yra nepalankios ekonominės sąlygos ir kokios, kokias kitas aplinkybės reikia atsižvelgti gyvenant struktūrinės reformas valstybėse narėse tarp kitų klausimų, kuriuo, kur, kuriuos turime atsakyti, turime kalbėti apie tai, e, kokiu prevencinių priemonių komisija turėtų imtis e, rengdama biudžetą, taip pat kaip reikėtų įvertinti valstybių narių veiksmus, konkrečius veiksmus, taip pat e, struktūrinius aspektus, kuriuos turime draugės varstyti. Manau, tai galimybė atvirai pakalbėti apie Europos ekonominę padėtį. Ir turime konstatuoti, kad augimas yra labai e, mažas, e, nedarbas labai didelis. Ir taip pat e, bendra ekonomikos situacija yra silpna. Kalbant, at, čia taip pat turime kalbėti apie valstybių įsiskolinimus ir kokį, taip pat koks, ką reiškia bendras, bendra maža paklausa visoje Europos Sąjungoje, kokį poveikį tai duoda situacijai. Aš norėčiau priminti diskusijas, kurios vyksta akademinėme pasaulyje. Siūloma daugybė kelių, daugybė galimų alternatyvų, kurias, iš kurių galėtumėme rinktis, bandydami uh, koreguoti ekonominės valdysenos modelį. Pavyzdžiui, yra tokių, kurie akcentuoja sunkumus susijusius su diskusijomis, kas, kaip užtikrinti e, poten, potencialiai augimą, taip pat investicijų klausimas akcentuojamas, taip pat e, įsiskolinimo e, restruktūrizavimo automatinė sistema. E, Dar vienas klausimas, kurį turėtume paliesti ir kuris leistų sumažinti mokesčius, tai e, tai, tai taip pat e, metinėse ataskaitose apžvalgiami klausimai. Dar vienas e, apžvalgininkų svarstamas klausimas, tai kiek e, valstybėms narėms reikėtų suteikti laisvės manevrams ap, apsisprendžiant dėl e, investicijų, va, va, viešojo, investicijų iš viešojo sektoriaus programos. Ir pirmininkė savo pasisakymą norėčiau baigti apšaldama trečiąjį šio pranešimo aspektą, tai diskusijas dėl e, laisvės veikti savo e, nuožiūrą, kalbant apie ekonominę valdyseną. Dabar yra mūsų kadencijos e, pradžia, mes turime būti pasirengę atverti visas duris, tačiau praėjusios kadencijos pabaigoje buvo pateikta daugybė pamatinių pasiūlymų, čia turiuomenį e, komisijos 2012 lapkričio mėnesio pranešimą taip pat keturių pirmininkų pranešimą, taip pat tysiant pranešimą ir mūsų indėlį, kurį įnešėme ir parengė ataskaitą dėl e, krizės. Taip pat turime nepamiršti visų kitų susijusių apžvalgų, analitinių dokumentų, uh, kad e, vidutinės trukmės laikotarpio Europos bendryje vėl nesusidurtų su sunkumais, kurie susiję su, su kai kuriais atvejais e, finansinių, e, viešųjų finansų padėtis, taip pat nekontroliuojama valstybės skola ir investicijų stygius. Ačiū, Pirmonš Beres. Ir pirmasis kalbėtojas Ester Delangė. Yes, thank you very much, Mr. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šitą darbinį dokumentą kaip atskaitos tašką būsimoms diskusijoms. E, pranešimas, atrodo, bus parengtas iki gruodžio mėnesio. Ko gero taip ir įvyks, tuo labiau reikėtų prisiminti, kad tai yra pranešimas savo iniciatyva. Jūs kalbėjote, kad reikėtų pirmiausia dėmesį kreipti į ekonomikos klausimus. Iš tikrųjų šitas klausimas yra labai aktualus. Aš politinius mokslus studijavau prieš dešimtmetį Prancūzijoje ir tuomet e, Mano o, profesorius klausė, ar ES tikrai yra pasmerkta būti monetarinė. Tuo metu ta diskusija neišsiplėtojo, tačiau prasitėsi man studijuojant Niderlandų universitete. Labai svarbu kalbėti apie viešoje sektorio įsiskolinimą. Reikėtų prisiminti praėjusio dešimtmečio vidurį ir prisiminti tas problemas, kurias teko mums spręsti. Taip pat matome, koks yra tiesioginis ryšys tarp nacionalinės ir europinės politikos šioje srityje, todėl į ją reikėtų, jas reikėtų labiau įsigilinti. Tiesiog negalima padaryti ES atsakingą už dalykus, kurie buvo priimti ar nutiko nacionalinėme lygmenyje. Mes parlamentarai tiesiog neturėtume tapti būtent tokios politikos įkaitais, kadangi mes kalbame apie du lygmenys - europinį ir nacionalinį ir turime užtikrinti jų uh, uh, sąsajas. Ir tik tada galbūt reikėtų kalbėti apie ekonominės priemonės. Ekonominės valdysenos sistema, kuri buvo sukurta vadovaujantis dviejų ir šešių dokumentų paketo pagrindu. Valstybės narės tiesiog turėjusios skolų būtų patyrusios katastrofą, būtų žlugusios, jeigu nebūtų priimti tie teisės aktai ir nebūtų bankai arba jų finansinės sistemos būna gelbėjamos pagal šios teisės aktus. Taigi tapo aišku, kad fiskalinė disciplina yra esminis dalykas. Šitą faktorių tikrai reikėtų sustiprinti, taip pat reikėtų atsižvelgti į makro, mikroekonominį disbalansą. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad svarbiausias krizės faktorius buvo ne, nepastomus finansavimas iš viešojo sektoriaus pusės, ekonominis disbalansas, nepakankamos struktūrinės reformos nevyko pakankamai, tačiau vien tik struktūrinių reformų nepakanka, negalima varžyti arba stabdyti finansavimo iš viešoje sektoriaus. Tai yra svarbiausi dalykai, dėl kurių mes turime apsispręsti. Pirmiausia, mes negalime uždėti ant pečių finansavimo arba skolos naštos kitoms kartoms. Pranešime, ko gero, reikėtų sutelkti dėmesį į teisės aktų poveikį ir taip pat siekti, kad uh, ateityje nedidėtų valstybių narių skolos, biudžeto skolos. Reikia konkrečiai įvertinti šių dviejų teisės aktų paketų poveikį, įveikti, įvertinti, ar valstybės narės tapo atsparesnės, ar iš toliau išlyka didžiulio valstybių įsiskolinimo rizika ir ar valstybės narės laikosi tų 60 procentų biudžeto skolos e, limito ir taip pat ir ar vykdo pakankamai sėkmingai struktūrinės reformas. Žinoma, reikėtų vienodai vertinti didelės ir mažas valstybės ir svarbu, kad vienos ir kitos ateityje tinkamai įgyvendintų šiuos teisės aktus. Žinoma, klausimų yra ir daugiau, kuriuos reikėtų aptarti pranešime. Ir žinoma, reikėtų atsižvelgti ir į tą vertinimą, kuris jau vyksta dviejai metai. Dėkuoju dar kartą pranešėjų už šitą darbinį dokumentą. Esu pasirengusi bendradarbiauti su pranešėjų, šešėliniais pranešėjais ir aš kad e, apgailestauju, kad 12 val. Turėtų, turėčiau išvykti susitikimą su ministru, tačiau vėliau bet kokomis progomis esu pasirengusi pasikeisti mintimis šiuo klausimu, nebūtinai šio susitikimo kontekste. Ačiū toliau. Panas Berant Lūkė, EKR frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū poniai Bereš už šį pranešimą. Jūs teisingai pastebėjote, kad šis pranešimas turėtų inicijuoti diskusiją. Aš pasinaudosiu progą ir išsakysiu savo nuomonę apie šį pranešimą, apie jo struktūrą. Jame ypatingai išryškinami e, sunkumai struktūrinės spragos eurozonos valstybėse ir jūs iš karto pateikėte atsakymą, kalbėdama apie veiksmingos politikos sričių ir priemonių sąveiką. Iš tikrųjų, tų politikų sąveika turėtų būti toblinama Be to reikėtų pripažinti, kad šitas politikų derinimas kol kas nebuvo pakankamai veiksmingas ir reikėtų ekspansyvesnės politikos. Ir trečioje pranešimo dalyje jūs kalbate apie tai, kad reikėtų naudoti plačiau tą e, veikimo laisvės nuostatą nuostata, kuri yra numatyta ir dviejų, ir šešių dokumentų paketuose. Tiesiog pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad, kad jūs pateikėte pasiūlymų, kurie leistų pasinaudoti tą veiksmų laisvę. Ir siūlote net netaikyti neaiškių, nekonkrečių savokų, tiesiog e, siekti pateisinti ekspansyvę politiką, siekiant užkirsti kelią didesniam valstybių įsiskolinimui. Manyčiau, kad reikėtų kalbėti ne tik tai apie tai, kaip kiek leisti įsiskolinti valstybėms dabartinėmis sąlygomis, tačiau galbūt reikėtų grįžti prie teisėkuros e, e, aktų autorių tikslų, reikalavimų, kad jie būtų patikslinti ir kad jų būtų laikomasi ir vėliau jūs kalbate apie demokratinę atskaitomybę. Šitas aspektas, mano manimu, taip pat yra labai reikšmingas. Džiaugiuosi, kad jūs jį traukėte į savo pranešimą. Dabar norėčiau pakalbėti apie tai, ko trūksta pranešime. Jūs kalbate apie eurozonos valstybių augimo sunkumus. Jūs sakėte, kad eurozona e, auga, vystosi lėčiau negu kitos pasaulio valstybės, kiti regionai. Tačiau reikėtų atsižvelgti į tai, kad Europos ekonomikos vystimasis apskritai yra spartesnis negu eurozonos valstybių. Todėl reikėtų tiesiog įsigilinti, kokios yra priežastys, kad kitos valstybės nepriklausančios eurozonai rodo visais kitokias vystimosi spartos tendencijas. Todėl reikėtų išnagrinėti situaciją valstybėse ne eurozonos dalyvėse ir pasiteirauti, kokią patirtį skatindamos už e, augimą jos yra sukaupusios. Kitas dalykas, reikėtų atsakyti į klausimą, ar tas policy mix įvairių politikų derinimas yra ta priemonė, kurią būtų galima ir toliau taikyti. Atrodo, kad vis dėlto ne eurozonos valstybėse finansavimo politika, fiskalinė politika nėra tokia ekspansyvi, kaip planuojama eurozonoje. Todėl iškyla klausimas, kodėl ne eurozonos valstybėse e, augimas yra greitesnis, palangesnis negu eurozonoje, o galbūt, tos, galbūt tas silpnumas e, yra susijęs su tuo, kad mūsų uh, politikų, politikos sričių derinimas yra nepakankamas. Mums reikėtų paieškoti atsakymo, kodėl augimas yra nepakankamas, kodėl trūksta investicijų ir jos yra nedaromos. Mes turime pakalbėti apie mokestinę naštą, apie ES rinkos infrastruktūrą, eurozonos infrastruktūrą, taip pat turime kalbėti apie mokslinius tyrimus ir taip pat turime kalbėti apie privataus sektoriaus didžiulį įsiskolinimą ir taip pat apie tai, kad tęsiasi pasitikėjimo finansų institucijomis krizė, ypač komerciniais bankais. Visa tai yra kliūtys e, išlaisvinti privačiąją, privačiųjų verslo įmonių augimo skatinimo iniciatyvą. Taip pat reikėtų atsižvelgti apie valstybių narių tarptautinį konkurencingumą. Jūs kalbate apie rebalancing, E, atsižvelgiant į konkurencingumą ir teigiate, kad mažiau konkurencingos valstybės turėtų pagerinti savo konkurencingumą, o pakankamai konkurencingos valstybės turėtų skatinti e, vietos paklausą, o tai nereiškia nieko kito, kaip valstybės iniciatyva arba valstybėmis priemonėmis skatinti skatinti vidaus paklausą, kad valstybė išliktų konkurencinga tarptautiniu mastu, tačiau eksporto srityje galima sulaukti ir neigiamų pasiekmų dėl tarptautinio konkurencingumo. Jis yra labai svarbus, kadangi fiskalinė politika yra vienas iš kelių suvienodinti sąlygas valstybėse narėse. Fiskalinė politika yra labai svarbi, tačiau ją reikėtų taikyti labai atsargiai, kadangi kaip ten bebūtų, ji yra valstybių narių prerogatyva. Taigi ta siūloma fiskalinė politika yra tiesiogiai susijusi su ES įgaliojimų pasiskirstimo politiką, kadangi turėtų būti laikomasi subsidiarumo principo ir valstybės narės ir toliau turi teisę apspręsti. Taip pat norėčiau kritiškai pažvelgti į jūsų, į jūsų aptariamą tą multiplikatoriaus arba pavyzdžio e, efektą. Ypač kai konjunktūra silpnėja, reikia pagalvoti ne tik tai apie ekonominės paskatas, bet to šitie multiplikatoriai išryškėja e, ekonominio silpnumo etapuose, o ne ekonominio pakilimo e, etapuose. Todėl reikėtų pagalvoti, ką prieš pastatyti tai mūsų patirtai ir vis dar patiriamai recesijai. Dėl demokratinės atskaitomybės. Ne, dar paminėsiu ir kitą dalyką lankstumo taikymas jums atrodo primtas dalykas, tačiau aš norėčiau priminti, kad euro zonos tikslas priimant šiuos e, teisės aktų paketus užtikrinti įsiskolinimo tvarumą nedidinant įsiskolinimo. Tačiau vis dėlto dabar faktas akivaizdus, kad yra per daug įsiskolinta ir ta įsiskolinimo našta bus e, nešama pakankamai ilgai ir siekiant sumažinti tą e, įsiskolinimą, siekiant rasti ekonomikos skatinimo paskatas, gali atsitikti taip, kad įsiskolinimas taps ilgalaikiu ir kad tiesiog įsiskolinusios valstybės didins tą finansinę naštą dėl to, kad mokės didesnės palūkanas. Dėl demokratinės atskaitomybės iš tikrųjų pritariu jūsų siūlymams ir ketinimams būtent, kad ES institucijos komisija atsiskaitytų Europos parlamentui ir komitetams apie vykdomą veiklą ir kad tiesiog pateiktų konkrečią informaciją apie susidariusią padėtį. Manau, kad gruodžio mėnesį reikėtų paprašyti komisijos konkrečių skaičių duomenų apie ekonominės valdysenos rezultatus, kad juos galėtume kritiškai įvertinti. Laiko iš tikrųjų bus nedaug, siekiant parengti išsames išvadas ir taip pat reikėtų priminti nacionalinių valstybių atskaitavybės prievalę nacionaliniams parlamentams kad būtų galima žinoti, kokios priemonės buvo taikomos, dėl kokių e, samprotavimų ir kaip tos priemonės veikė e, mokesčių politiką ir kaip tai atsispindės kitų kartų mokesčių naštai. Toirer. Ačiū toliau Michalas Toreris, Ačiū, gerbiamą ponę pranešėją, liberaldemokratų vardu norėčiau padėkoti už jūsų dokumentą, kuris kol kas yra darbinis dokumentas. Jūs teisingai pastebėjote, kad kuriant e, pinigų sąjungą reikia kurti kartu ir politinę sąjungą. O kuriant e, politinę sąjungą atsirado sunkumų, kadangi bendrijos institucijos nebuvo pakankamai išplėtotos ir leido kai kurioms valstybėms tiesiog elgtis savarankiškai, taip kaip elgėsi 2003 metais Vokietija ir Prancūzija. Ir dėl to uh, Finansų krizė lėmė, kad kai kurios valstybės per daug įsikolinimo, dėl tos priežasties atsirado dviejų ir šešių dokumentų e, paketai kaip teisėkuros aktai. Per praėjęs laikas po įstatymų prieimimo yra per trumpas, kad būtų galima išsamei įvertinti jų poveikį, tačiau Ester Delangė teisingai mano, kad reikėtų įvertinti, ar teisingai buvo taikomos e, tų teisėkos aktų nuostatos, ar valstybėms narėms skirtos rekomendacijos buvo tinkamai įgyvendinamos. Šitas klausimas yra pats svarbiausias ir, žinoma, atsakius į jį bus galima pagalvoti, kaip rekomendacijas taikyti valstybėms narėms ateityje. Komisija bent jau Vokietijos adresu uh, atkreipia dėmesį į tai, kad investicijos yra uh, mažesnės negu amortizacija Ir todėl iškilo klausimas, kaip pagerinti investicinę aplinką visose valstybėse narėse. Komisija pateikė pasiūlymą, kuris mano šalyje nebuvo priimtas e, entuziastingai, pavyzdžiui, siūlymas e, įvesti progresyvinius mokesčius ir mažinti apskritai mokestinę naštą, mes tiesiog turėtume grįžti prie to teisės akto, kurį mes palaiminome ir pažvelgti į jo įgyvendinimą valstybėse narėse. Galbūt buvo pasinaudota galimybė sušvelninti šių teisės aktų poveikį O mes manome, kad ateityje reikėtų vadovautis politika, kuri yra reguliuojama konkrečiomis griežtomis nuostatomis. Taip pat centrinio banko vaidmuo, kaip minėjo kolega, kolega Lukė, turėtų versti pamastyti apie ne euros zonos valstybių padėtį, situaciją. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė vykdė daug laisvesnę, paslankesnę finansavimo politiką. Tiesiog, pavyzdžiui, 250 milijardų svarų sterlingų buvo uh, uh, supirkta ir sukaupta uh, šimtų milijardų eurų suma, tai ko nepadarė ES, eurozonos valstybės ir tokie valstybės dekla, e, e, obligacijų supirkimas galbūt galėjo būti vienas iš, viena išeities kelių. Taigi mes turėtume mąstyti toliau, kaip atrodys mūsų pinigų politika ateityje. Centrinio banko uždavinys turėtų būti užtikrinti kainų stabilumą. To nepadarys valstybių narių e, bankai, taip pat valstybių narių bankai neužtikrins ir užimtumo. Dabar atsakant į klausimą, ar viešojo sektoriaus traus investicijos galėtų būti augimo e, stimulatoriumi. Tiesiog pirmiausia reikėtų pagalvoti, kokio poveikio galime tikėtis ir jeigu tokia paskata būtų priimtina, tai reikėtų pagalvoti, kokio masto e, finansavimas galėtų būti skiriamas, tuo labiau, kad reikia prisiminti, jog dabartinė viešojo sektoriaus finansavimo politika priejo liepto galą. Labai svarbu stiprinti tas augimo potencialą turinčias veiklos ir verslo sritis. Be to valstybės ir visuomenės ėmėsi įvairiausių struktūrinių pokyčių Slovakijoje, Lietuvoje, Estijoje biudžetas buvo uh, mm, subalansuotas, neperkeliant didžiulės mokesčių ir skolos naštos ant piliečių pečių. Taigi šitas augimo ir stabilumo, stabilumo faktas turėjo sudaryti mm, skaidrios konkurencijos sąlygas visoje Europoje. Ir paskutinis aspektas tai valstybės bankroto klausimas Kai kuriuose valstybėse narėse valstybės išdo įsiskolinimas yra ypatingai aukštas ir kelia ypatingą nerimą. Valstybės įsiskolinimas netgi atrodo ekonominių požiūrių stipriose valstybėse yra per didelis tokiuose kaip ir mano valstybė Vokietija ir todėl ekspertai reikėtų įsigilinti į ekspertų rekomendaciją, suvokiant, kad nepakankamai nuveikta e, siekiant pri, pritraukti privačių kreditorių lėšas, siekiant išvengti valstybės bankruoto arba perdėlio įsiskolinimo. Aš taip pat tikiuosi puikaus bendradarbiavimo su pranešėjų ir šiandienis pranešėjais, siekiant bendrų visiems priimtinų formuluočių. Ačiū Marisa Matijas, GUE frakcija. Eu quero começar por agradecer à relatora a proposta que nos apresenta para discussão. Norėčiau nu, taip pat panešė, pra, padėkoti pranešėjai už pranešimo pristatymą. Iš tikrųjų, šitas pasiūlymas turinio požiūrių ir struktūros požiūrių yra priimtinas. Ir tie klausimai, kurie yra formuluojami mums, man asmeniškai yra priimtini norėčiau paminėti kai kuriuos, mano manimu, ypač svarbius šio dokumento dalykus. Ir žinoma, norėčiau grįžti prie aspektų, kuriuos paminėjo kiti kolegos. Pavyzdžiui, buvo klausimą, ar ekonominės valdysenos dokumentų paketas pasiteisino ir ar visi atliko savo pareigas. Grįžkime prie teiginių pranešime. Konstatuojimo dalyje yra komentuojamos stabilumo ir augimo pakto programos. Toliau yra kalbama apie nuostatą dėl negelbėjimo. Toje vietoje yra kalbama, kad kai kurios gelbėjimo programos neturėtų persimesti automatiškai į kitas valstybės kaip netinkamas e, pavyzdys. Tiesiog reikėtų vengti, kad toksai mm, mm, perkelimo arba pameigdžiavimo efektas persikeltų į kitas valstybės. Pirmiausia, reikėtų priminti, kad kiekvienai valstybei buvo siūloma įdėkti šių teisės aktų paketo nuostatą atsižvelgiant į jų situaciją. O bendras tikslas buvo tiesiog taikyti, taikyti E, ekonominės paskatas, finansinės paskatas. Reikėtų tiesiog pripažinti, kad ne vienas tikslas iki galo nebuvo pasiektas, o pagrindinis iš jų buvo veiksmingai kontroliuoti per didelės valstybės skolas. Pasakykite, kuri valstybė sugebėjo pasiekti šio ES teisės aktais numatyto tikslo. Tiesiog skolų kalnas išaugo, situacija pablogėjo. Kitas tikslas - skatinti, didinti investicijas. Tačiau investicijos nebuvo pritrauktos, tiesiog buvo apgaudinėjama apkunėjame patys save. Bet to daugelįje valstybėje įgyvendinusiuose struktūrinės e, reformas sumažėjo bendras vidaus produktas. Bet to politikų derinimas e, tarpusavyje taipogi nepasiteisinimo. Taigi problemos teisingai yra suformuluotos ir įvardintos pranešime. O dabar kyla štai koks klausimas. Ar šitais teisės aktais buvo galima išspręsti problemas ar problemos tiesiog buvo dar labiau pagilintos. Mano menimu, reikėtų pripažinti antrąjį variantą. Bet to pranešėja kelia klausimą, ar ekonominės politikos skatinimo priemonės padėjo suderinti atskiras politikos sritis. Atsakymas iš tikrųjų yra neigiamas. Anticiklinė ES ekonomikos raida nepakito. Kitas klausimas, koks teisingas politikos derinys turėjo būti pasirinktas. Kaip ten bebūtų, aišku, kad reikėjo skatinti investicijas ir jos galėjo sukurti ir papildomą paklausą. Eurozonos perteklio, biudžeto perteklio valstybės. Žinoma, yra sričių, kuriuose dar galima gerinti konkurencingumą, po e, pasiūlą, paklausą galima skatinti ir vidaus rinkoje. Viskas yra teisinga ir akivaizdu. Visiems būtų naudinga, jeigu būtų padidinta paklausa, bendra paklausa ES mastu ir netgi valstybėse, kuriuose yra biudžeto deficitas. Pranešėja kelia klausimą, ar ekonominės politikos paskatos padės sumažinti skirtumus tarp valstybių narių. Aš manyčiau, kad makroekonominiai skirtumai tarp valstybių narių nesumažės, netgi priešingai padidės dėl lankstumo. Ar reikėtų jį skatinti ir plačiau taikyti. Tuo metu, kai iškilo šitas klausimas, būtent ar galiojančios nuostatos turėtų tapti dar lankstesnės, reikėjo atsakyti į klausimą, ar tos nuostatos yra pakankamos ir tinkamos konkrečiai situacijai gali būti taip, kad jos tiesiog nebuvo pritaikytos konkrečiai tuometiniai situacijai dėl struktūrinio deficito. Iš tikrųjų, pirmiausia, reikėtų pagalvoti, kaip bus įvertinamas struktūrinės priemonės, kaip reikėtų atsižvelgti, pavyzdžiui, tų valstybių situaciją, kuriuose struktūrinis nedarbas sudaro 20 procentų ir daugiau. Iš tikrųjų daug pastebėjimų šiame pranešime, kuriems aš galėčiau pritarti. Pritariu pranešėjas siūlymams tiesiog Noriu pasakyti, kad esu pasirengusi su jie toliau bendradarbiauti. Speaker. Ačiū, mes turime baigti posėdį 12.30, todėl kitą kalbėtas, tai prašau kalbėti nelgiau kaip 2-3 minutės ir po to pranešė galės padaryti išvadas. Eliza. Ar turėsime galimybę išklausyti ir komisijos taip pat? Aš paskelbsiu grafiką, kur bus numatytas konkretus susitikimas su komisija šiandien. Ne, nebuvo numatytas komisijos pasisakymas ir šiaip neturime laiko jau tam. Na, gerai, aš bandėsiu kalbėti kaip galima trumpiau, bet aišku, kiekviena frakcija turi joms skirtą laiką ir tai, to reikia laikytis. Noriu padėkoti pranešėjai, ponė Beres, už jos pateiktą dokumentą. Aš sutinku su daugeliu klausimų, kuriuos jį kelia dėl prastų e, šio paketo gyvendinimo rezultatų. Tiems, kurie nerimauja dėl didesnės kolos, pasakyčiau, kad bet koks, visi, visi, visos kolos yra didesnės. Mes sakėme, kad šis paketas e, tiesiog bus žalingas ir tas spėjimas pasiteisino. Prociklinė taupimo politika pablogino situaciją. Aš manau, kad šis pranešimas savo iniciatyvą turėtų raginti peržiūrėti šį dokumentų paketą. Pats laikas suprasti, kad taisyklės, kurias turime, neveikia ir Tai lankstumas, kurio turime sekti, tai reiškia reformas. Ponas Moskovicijai sakė, kad jis e, pasiryžęs reformuoti paketą ir komitetas turėtų to reikalauti. Pirmiausia, turime to reikalauti dėl to, kad taisyklės neveikia ir dėl to teisinio neiškumo, kurį kelia šis paketas. Kaip sakė pranešė anksčiau, nėra aiškios apibriešties, apibriešties kokios yra išskirtinės aplinkybės, ar e, didelis ekonominis nuostumimukis, nežinome, ką tai reiškia, struktūrinis balansas, kas tai yra. Visą tai paliekam nuspręsti darbo grupiai, ko komisijai turi daug labai veikimo laisvę šiose srityse. O dėl šešių dokumento paketo, tai sakoma, kad e, yra perviršinio biudžeto procedūra, E, tačiau kai kurie teisininkai sako, kad tai, tai netitinka sutarčių ir viską reikia peržiūrėti. Aišku, komisija gali pateikti komunikatą dėl to, ką įmano apie tas priemonės, kaip jas traktuoja, tačiau ko gero būtų daug geriau aiškiai išsiaiškinti, aiškiai surašyti, kas yra ta peržiūra dėl makroekonominių klausimų. tai dėl vis, viskas daroma nesimetriškai. Pavyzdžiui, makro, makroekonominiai disbalansai e, einamoje sąskaitoje yra problema, o perviršis ne. Tai, tai nenuoseklu. Mums, jeigu reikia balanso, tai reikia balanso iš abiejų pusių, reikia taip pat žiūrėti, kaip įgyvendima rezultatų lentelė. Dar vienas svarbus e, dalykas yra pažanga siekiant peržiūros su rodikliais. Ponas Moskovis sakė, kad jis pasisakytų už skurdo nedarbo rodiklių įtraukimą į rezultatų lentelę. Aš manau, kad turėtume tam pritarti. Negalima pamiršti, kaip anksčiau, viešųjų paslaugų prastėjimo, ką matome ne, ne vienoje valstybėje narėje, kuomet taikomas taupimo priemonės. Toliau, viešų investicijų traktavimas, apie tai kalbėjo pane Matijas, manau, kad turime diferencijuoti tai, kas yra viešos investicijos ir investicijos į vartojimą. Aš norėčiau čia prisidėti apskaičiuojant e, kai kurių investicijų amortizavimą. Turime investicijų deficitą, todėl susidarme ir su tą trejopų nuosmukiu. Na ir po to dar komentaras pranešėjai, man atrodo, jis yra svarbus šioje diskusijoje. Klausime, ar reikia lankstumo, kad valstybės narės turėtų laiko parengti struktūrinės reformas. Tačiau reikia galvoti apie tai, kokios čia tos reformos būtų ir kokį poveikį jos turi skolai ir fiskaliniai politikai. EBPO e turi ataskaitą dėl atlyginimų mažinimo Ispanijoje ir kokias pasiekmes tai turėjo ekonomikos augimo. EBPO sako, kad atlyginimų mažinimas ir jo poveikis e, visuminiai paklausai yra svarbus aspektai, kalbant apie deficitą. Šie dalykai turėjo neigiamą poveikį. Ir aš esu pasirengęs padiskutuoti su pranešėja, aš pritariu daugam, ką jis siūlo, tačiau e, tas mūšis, kurį reikia vesti, tai yra peržiūrą. Ačiū. Toliau panas Joplinas, FDD frakcijos vardu, aš atsiprašau, kadangi turiu 12.30 dalyvauti kitur, tai išeisiu ir kolega užbaigs pirmininkavimą posėdžiui. Ponas Šioplinas, ačiū. Aš pabandysiu kalbėti trumpiau, trumpiau negu kai kurie iš kiti iš mūsų. Dėkuoju pranešėjai dėl darbo dokumento. Šis dokumentas e, yra iš dalies neblogas, iš pazių sakoma, kad iš esmės pinigų politika e, e, buvo Europinio ligme, o fiskalinė politika liko vyriausybių rankose. Tuomet sakoma, kad tai čia trūksta naujų išvalgų, Ir pastarųjų metų e, įvykiai rodo, kokie yra trūkumai. Tačiau euroskeptikai taip ir sakė, kad e, negalima turėti valiutų sąjungos su 17 fiskalinių politikų. O dabar ponas Dragi turi koordinuoti ne tik fiskalinę politiką, bet ir darbo rinkos politiką, netgi švietimo politiką. Įdomiausia pranešime yra, ar šiame darbo dokumente yra tai, kad pripažįstamas e, demokratinio deficito klausimas. Dauguma valstybių narių nesikonsultavo su žmonėmis referendumuose, o dabar mes stumėme naują koordinavimo lygmenį. Fiskalinę pusę, politinę pusę dar pridedame ir atsiranda dar didesnis e, demokratinijos deficitas. Todėl man įdomu, kas vyksta Italijoje, kur penkių žvaigždučių partija reikalauja referendumo, kad Italijos žmonės nuspręstų, ar jie iš tikrųjų nori laikytis taisyklių taikomų valdytų sąjungai. Ir iš Europos lygmenio supranti, kad reikia koordinuoti tuos dalykus, kai turi valiutų sąjungą, todėl žmonės turi nuspręsti. Aš rekomenduočiau visoms kitoms šalims eurozonoje leisti žmonėms e, spręsti referendumo būdu, tik tuo met turėsite politinės valios laikytis tų būtinų taisyklių, kad eurozona veiktų. Ir gali būti, kad iš 17 narių liks viena arba iš vis neliks, bet daugel, daugumoje valstybių narių žmonių nebuvo atsiklausta. O kol to nebus, pavojus yra, kad Europos ligmuo Europa bus atpirkimo ožys dėl visų trūkumų net nacionalinėje politikoje. E, nes įsivaizduojame, kad Europos lygmuo, būtent Europa primeta e, visas priemonės, kurios tik tai mažina pragyvenimo lygį. Todėl reikia demokratinį deficitą panaikinti, o žmonės turi išgirsti sąžiningai, ką reiškia priklausyti valiutų sąjungai ir kad jie patys apsispręstų, ar jie nori gyventi pagal tuos e, valiutų sąjungos apribojimus. Jeigu ne, geriausias demokratinis sprendimas ar ir e, demokratinis sprendimas grįžti prie nacionalinių valiutų su galimybė joms e, jų vertė didėti ar mažėti priklausomai nuo ekonominių sąlygų. Aš manau, kad tai yra tokia yra problema kylanti Europos Sąjungai, kol nebus sprendžiamas demokratinio deficito klausimo, esminio šuolio į priekį nebus. Ačiū, ponia Oflin, baigėme visus pasisakymus, kurie kalbėjo politinių frakcijų vardu. Na, o dabar diskusiją rezimuoti paprašysime pranešėją Pervanš Beres. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Gaila, kad e, tokia diskusija. Turite kalbėti labai trumpai Aš galiu kalbėti anglų kalbą, bet aš turiu bent jau dvi minutės diskusijų užbaigti, kuri tikrai e, yra aktuali. Man, aš apgailestauju, kad ši diskusija vyksta pačiame pačioje mūsų komiteto posėdžio pabaigoje, kai svarbiausia užduotis atmenčiais metais mūsų komitetui yra užtikrinti ekonomikos atsigavimą Europos Sąjungoje. Tie, kurie kalbėjo, jau išėjo. Aš susitiksiu su visais dvišalių, dvišalių pagrindų. Tačiau mm, iš mandagumo aš likau iki galo ir aš norėčiau užsakyti kai kurias mintis. Tai, ką mes svarstame, yra nepranešimas, tai yra darbinis dokumentas su klausimais. Ir aš nieko kol kas neteigiau, aš tik tai papasakojau persakiau faktus, pristačiau padėti, ekonominę padėtį Europoje, kalbėjau apie sprendimus, kurie buvo priimti parlamente arba už jo ribų, kurie vis dar yra aktualūs ir klausimus, kurie yra keliami. Ne, aš išradau diskusijas dėl lankstumo, kaip ponas Lukas mano. Aš tik tai panaudojau žodį iš vadovų tarybos išvadų teksto. Į, į tarybą paragino mus padėti šias diskusijas e, dėl, o, dėl bendrijos ekonominės padėties. Ester Delangė, ji, sakydama, jai, ji pradėjo, ji akcentavo kai kurios labai rimtus klausimus, aš jai pritariu, mes turime aptarti kaip gyvendinamos šalims parengtos rekomendacijos, ar, ar valstybės narės yra lygios. Šiuo kontekstu galime apie tai kalbėti, apie struktūrinės reformas, kalbant, jie apie tai kalbėjo ir apie tai taip pat kalbėjo ir ponas Lūkė, ne ponas Stoja. Tai diskusijos ir aš mielai esu pasirengusi dalyvauti diskusijose ne tik dėl to, kokia yra struktūrinių reformų apibrieštis, bet ir kaip jas reikia atsižvelgti, vertinant jų poveikį valstybių narių fiskaliniai padėčiai. Tai manau, kad šią temą turėsime svarstyti daugiau nei vieną progą. Su įdomumu klausiausi pono Luko pasisakymo, kuriame jis kalbėjo apie augimą už eurozonos ribų ir kad prognozijas yra geresnės, visų pirma, dėl uh, E, kiekybinių skatinimo priemonių, taip pat dėl to, taigi tą situaciją turėsime atidžiau išanalizuoti, nežiūrinti tai, turiu pripažinti, kad aš nesutariu, aš nepritariu jo, jo minčiai, kad kalbant apie fiskalinės kompetencijas, kad tai yra išimtinai valstybių narių kompetencijos. Priešingai tam, kas ratoma po mas, rašoma po maskatos sutart, sutarties, kas dabar 121 sutarčių straipsnių, valstybės valstybių narių ekonominė politika yra bendro intereso sritis. Nenoriu kalbėti per ilgai, bet vis dėlto manau, kad daugelis klausimų, kurie, kuriuos iškėlė kai kurie kolegos, Atnešiu sakyti į, į bent jau keletą iš jų. Visų pirma, berots ponas Stoja kalbėjo apie tai, kad ar stabilumo paktas yra aktualus tinkamas pagrindas. Aš manau, kad tai yra susiję, nekalbant apie tai ne tik su tinkamumu, tai susijęs su našumu, veiksmingumu ne tik bendrijos, bet ir eurozonos. Taip pat buvo pasakyta, kad daugelis valstybių narių jau daug yra nuveikę ir kad tos pačios taisyklės turėtų galioti visiems. Tačiau e, jeigu tau tos taisyklės nepatinka, nežiūrinti tai, kad jos galioja visiems, galbūt reiktų apie tai susimastyti. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau aptarti, kuris klausimą, kuris buvo užduotas Ar reikėtų mąstyti apie daugiau lankstumo, ar iš karto perėti prie nuostatų peržiūros. Manau, kad reikia viską daryti žingsnis po žingsnio, aiškintis, kur yra daugiausia laisvės manevram ir nebijokime atverti ir, ir kitų durų prireikus. Ir aš nebejoju, kad komisija tikriausiai tas duris ir pravers, kai pristatys savo ataskaitą gruodžio 14. -oje. Na, tuo tarpu tiek dėja. Ir tikiuosi, kad sėkmingai bendradarbiausime su visais šešėliniais pranešėjais ir visais kolegomis šiuose tikrai svarbiose diskusijose. Ačiū už galtinės pastabas. Tikrai gaila, kad kai kurie šešėliniai pranešėjai išėjo, nesulaukė galutinio pranešėjos atsakymo, bet posėdis baigėsi. Noriu informuoti, kad komitetas yra numatęs surenkti keletą renginių, taip pat ir seminarą, kuriame dalyvaus išorės ekspertai, e, seminarą su komisija, taip pat plenarinius debatus bei diskusijas su ekspertais. Darbo tvarkė tų renginių, tai yra tarkarašys tų renginių dar nepatvirtintas, jis bus patvirtintas netolimoje ateityje. Ačiū ir posėdis baigtas.